Well, uh, good afternoon everybody. Labadiena visiems. Pradėkime posėdį. Tai yra 22 mūsų darbo tvarkės punktas susijęs su informacija apie naujausius pokyčius PPO. Norėčiau Jūs informuoti, kad tai yra e, ypatingas mūsų posėdės, Todėl, kad čia e, dalyvauja PPO organizacijos nariai. Labai malonu e, pasveikinti mūsų svečius. Kaip greičiausiai jūs žinote, jau ne vieną kartą e, mūsų komitetas dalyvauja e, PPO parlamentinės konferencijos darbe. Ir tai yra bendras renginys, e, kurį organizuoja Europos parlamentas ir IPU. E, ši iniciatyva buvo inicijuota 2002 metais ir 20, daugiau nei 20 narių šiame komitete. E, daugelis jų yra mūsų posėdžių salėje. Norėčiau pasveikinti visus. Norėčiau pasveikinti atvykus į Briuselį, į Europos parlamentą, į mūsų komitetą. Kaip ir pereitais metais, šiais metais mes priemėme sprendimą organizuoti vieną e, iš dviejų e, valdymo komiteto sustikimų Briuselėje, Europos parlamente. Taigi, prieš perinant prie mūsų darbo tvarkės punkto, susijusios su informacija dėl info, naujausių pokyčių PPO, norėčiau suteikti žodį e, Lordui Harrison, kuris yra mūsų partneris valdymo komitete. E, PPO parlamentinėje konferencijoje prašome. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju už e, pasveikinimą. Man tikrai labai malonu būti čia E, dirbti Europos parlamente. E, jame dirbau prieš 14 metų ir e, dirbau 10 metų. Senatorius Oliver, Oliveris negali šiandieną E, dalyvauti sustikime, tačiau aš norėčiau jo vardu padėkoti, kad jūs pakvietėte mus dalyvauti šiame sustikime. Taip pat norėčiau padėkoti ir jūsų kolegoms, kurie e, ketina išklausyti mūsų požiūrį. Jūs teisingai pastebėjote, kad tai yra valdymo e, komiteto e, susitikimas. E, mes kalbėsime apie priekybos e, aspektus, kurie įtin aktualūs ir labai svarbu, kad parlamentai iš viso pasaulio pasisakytų ir įtakotų svarbius priekybos dalykus. Šiandieną mums labai malonu būti čia Europos parlamente E, Europos parlamentas e, vaidina labai svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, priemant sprendimus dėl ES ir JAF e, priekybos susitarimo, dėl kurių šiuo metu yra deramasi. Aš norėčiau savo kolegų vardu pasakyti, kad mes tikimės, kad šios diskusijos tikrai prisidės ir rytojaus posėdžio E, kurio metu bus priimtas sprendimas dėl e, sudėties, dėl komiteto sudėties ir dėl kitų e, PPO parlamentinių konferencijų sustikimo. Ačiū. Malonu kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui. Ir šio posėdžio dalis yra skirta naujausią informaciją apie įvykius pokyčius PPO. E, mes turime labai ypatingą svečią, tai yra Rufus Jarksa, kuris yra pasaulio priekybos organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas ir kuris būtent pakalbės apie naujausius pokyčius PPO. E, ponas Jarksa e, dirba generalinio direktoriaus pavaduotojų nuo 2002 metų. E, jis yra atsakingas už ginčių e, sprendimą prieigą prie rinkos, e, intelektinės nusavybės klausimus, stojimą į PPO ir prekybos palengvinimo režimus. Jis taip pat yra atsakingas už praktiškai 200 milijardų dolerių PPO biudžetą. Uh, Prieš tai e, ponas Rufus buvo GAT e, ambasadorius, taip pat ir e, užėmė labai svarbės pareigas Vašingtone. Taip pat dirbo ir atstovų rūmose, priekybos klausimų komitete ir jis taip pat pirmininkavo e, priekybos pakomitečiui. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums už atvykimą. Labai norime sužinoti Jūsų nuomonę, kaip yra rengiamasi e, ministeriniai konferencijai, kuri bus organizuota gruodžio mėnesį. Jums pasisakius, aš suteiksiu žodį komiteto nariams, kad jie galėtų e, pasisakyti. Taip pat mes suteiksime žodį ne tik mūsų komiteto nariams, tačiau ir valdymo komiteto nariams. Taigi norėčiau pakviesti juos dalyvauti tuose bendrose diskusijose apie PPO. Taigi, Rufus Jerksa, prašome jūsų teikiamą žodis. Thank you. Thank you very much, uh, President Moreira. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū Europos parlamento nariams. Taip pat norėčiau padėkoti savo kolegoms ir kitiems, kurie priklauso IPU. Man tikrai malonu šiandieną dalyvauti šiame posėdėje. E, tai yra labai svarbus e, posėdis, e, kuris žymi santykių pokytį tarp PPO ir tarp parlamentų ryšiai tik stiprėjo per e, pastaruosius metus. E, pirmasis sustikimas buvo organizuotas Seatle 91 metais po ir galima sakyti, kad e, per dešimt metų PPO ryšiai su nacionaliniais, su parlamentais tik tai sustiprėjo. Mes, pavyzdžiui, sustinkame reguliariai su IPU nariais kalbame apie naudą, apie tai, kad reikia e, atverti rinkas ir sukurti e, geresnės sąlygas rinkos liberalizavimui. Taip pat sakome, kad e, reikia sustiprinti PPO parlamentinę dimenciją. Ir šiuo atžvilgiu e, šio Europos parlamento komiteto vaidmuo yra labai svarbus. Taigi mes norime ir toliau tęsti bendradarbiavimą. Taip pat buvo organizuota e, konferencijų ministri, ministrų lygmenių Kankūne, Briuselyje, Hongkonge, Ženevoje. Taip pat e, mes norime, kad jūs aktyviai dalyvautumėt ministrų sustikime Balyje šiais metais. Aišku, kad parlamento nariai vaidina labai svarbu vaidmenį. Kaip e, girdėjote, aš devynerius e, metus dirbau e, JAV kongrese ir esu susipažinęs su valdymo modeliais, tačiau labai svarbu, kad tartutinės darybos rezultatai atsispindėtų nacionalinėse politikose. Taigi mes e, norime e, siekiančio tikslo glaudžiai su jumis bendradarbiauti. E, jūsų greičiausiai nenustebins, kad pradžioje pasakysiu, kad yra dar didelių problemų susijusių su pasaulio ekonomika. E, Ekonominės augimas yra vis dar nedidelis, pasaulinis nedarbo lygis yra vis dar per didelis. Taip pat iškyla naujų iššūkių susijusių su maisto e, sauga, Taip pat kyla klausimas ir toks, kaip mes turime efektyviai atremti klimato kaitos e, klausimą ir taip toliau. Deja, neturiu daug ką pasakyti teigiamo apie e, priekybos sritį. Visai neseniai PPO paskelbė duomenis apie 2012 metus, taip pat ir e, perspektyvas 2012 metais. Mes sakome, kad pasaulio ekonomika augo tik tai 2 procentais ir tokia pati tendencija bus ir 2013 metais. Mes manome, kad ekonominis ekonominis augimas sudarys 3,3 procentus. Tai yra e, mažiau nei 12 metų vidurkis, tai yra 5 procentai. Tačiau yra ir teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, tranzitinės ekonomikos šalis. E, jų ekonomika auks 3-4 kartus e, lyginant su įsivyščiusiomis šalimis. Pavyzdžiui, 2014 mes planuojame, kad jų augimas, ekonominis augimas darys 7,5 procentus. E, tų šalių ekonominis atsiaugimas prisidės ir prie globalaus ekonominio augimo. Prieš 20 metų 60 e, procentų pasaulio priekybos vyko šiaurėje, 30 e, procentų e, priekybos vyko iš šiaurės į pietus ir tik 20 procentų priekybos sudarė tarp pietų šalių. Tačiau mes manome, kad 2020 metais e, pietų valstybių priekyba sudarys vieną trečdalį pasaulio priekybos. Taigi visa tai įtakos e, visas šalis. Taip pat ir e, pačių pramonės, pačią pramonę visame pasaulyje. Pažanga technologijose pakeitė globalią E, pridėtinės vertės sukūrimo grandinę ir e, besivystančios šalis e, surado būdų, kaip įsitraukti į globalią priekybos sistemą. Taigi priekyba neapsiriboja tik tai galutinio produkto pardavimu kitai šaliai. Iš esmės, kelios šalis kartu kūrė e, produktus, kurie tampa global, globalaus pobūdžio. Ir tokiu būdu e, prisideda prie pridėtinės vertės sukūrimo, e, produktų kūrimo grandinėje ir teikia aukštos lygis lygio paslaugas. Vyriausybės. Iki šiol nepritaikė E, protekcionistinių priemonių, nepaisant nuo ekonominių problemų, su kuriamis susidūrė nuo 2008 metų. Mes laikomės nuomonės, kad visa tai yra dėl taisyklių, normų ir ginčių sprendimo mechanizmų, kurie sukurti PPO organizacijoje. E, ir, ir valstybės narės išsaukoja savo įsipareigojimus išlaikyti atviras rinkas. Ekonominis atsiaugimas yra labai mažas, todėl lieka grėsmė, kad valstybės gali pritaikyti protekcionistinės priemonės. Todėl PPO turi būti budri ir stebėti situaciją. PPO organizacijai yra aišku, kad rinkos turėtų būti saliginai atviros, o valstybių narių strategija turėtų remtis tuo, kad reikia skatinti E, ekonominį atsigavimą per didesnį ekonominį tarpusavio priklausimą. Mes e, siekiame užtikrinti, kad valstybės nepritaikytų jokių protekcionistinių priemonių, tvirtinama savo politikas. Dabar dėl Doha raundų. Kaip greičiausiai žinote, e, Dohos dėrybos yra sudėtingos, mes pasiekėme praktiškai aklavėtės ir nepaisant techninio darbo ir suderinimo e, tam tikrų aspektų e, nesugebės, negalime pasiekti dar tokio globalaus sustarimo. Ministrų lygmenio bus organizuotas sustikimas Balį ir, ir galbūt e, pasieksime pažangos trisios rytise prekybos palengvinimo sąlygos, žemės ūkis ir plėtra. Taigi Labai daug pasaulio valstybių siekia didesnio e, ekonominio augimo. Kai dėl pirmojo, pirmojo klausimo mes sieksime sumažinti biurokratinę naštą. E, nors e, jums atrodo, kad šis klausimas nėra labai aktualus, tačiau įsivaizduokite, kad prekių judėjimas po pasaulį padidina prekės kainą 1,8 trilijonais e, eurų. Taigi, jeigu mes sugebėsime sumažinti tokius e, kaštus, bus naudinga visiems. Nes tai reikš, kad e, mažiau pinigų yra išleidžiama um, tokiems sandoriams. Ir, o tai bus, aišku, naudinga ir vartotojams, ir gamintojams. Be abejo, visą tai naudinga ir besivystančiams šalims. E, pavyzdžiui, ypač toms šalims, e, kurios e, priklauso nuo kitų šalių, kad galėtų patekti į kitas rinkas. Dabar dėl prekybos palengvinimo dėrybo keletas naujų dalykų besivystančios šalis turi prisijimti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti. Ir tų įsipareigojimų įgyvendinimas siejamas su šiom šalims teikiama techninė e, pagalba. Tos e, pagalbos priemonės kaip tik būtent yra skirtos valstybių narių ekonominiam vystimuose. Taip pat mes norime užtikrinti, kad egzistuojančios importo kvotos e, nebūtų E, didinamos dėl biurokratinių priežasčių. Tai yra labai svarbu, nes tokiu būdu yra sukuriamos galimybės e, eksportuoti žemės ūkio produktus į kitas šalis. Be to e, vyksta diskusijos ir dėl kitų su žemės ūkiu susijusių sričių. Pavyzdžiui, pir, pirkimas kaupimui Toliau taip pat yra kalbama apie e, tam tikrus įsipareigojimus susijusius su eksporto konkurencija. Anksčiau tas klausimas buvo įtrauktas į Dohos dėrybas. Dėl šių dviejų klausimų galiu sakyti, kad dėrybos yra sunkios ir e, kol kas e, sprendimas šiuose srityse, aišku, priklausys nuo daug dalykų ar bus atsižvelgta į e, tų šalių abejonės, kuriams e, atitinkamas nuostatos yra e, problematiškos. Toliau balė gali būti aptarti vystimosi klausimai, gali būti kalbama apie mechanizmo sukūrimą, kuriuo būtų stebimos PPO taisyklių įgyvendinimas. E, E, taip pat bus kalbama apie diferencijuotą, privilegijuotą e, režimą taikomą mažiausiai įsivysinčiams šalims. E, taip pat galbūt valstybė susitars dėl paketo skirto mažiausiai besivystačioms šalims, LCD šalims. Taip pat iki balio e, ministerijos sustikimo bus įgyvendinamos kitos PPO iniciatyvos. E, pavyzdžiui, e, Ženevoje Liepos mėnesį bus organizuotas renginys e, globaliai ekonomikai peržiūrėti ir galime sakyti, kad vis daugiau valstybių prisiema įsipareigojimus minėtai iniciatyvai, pavyzdžiui, 45 milijardus 2010 e, metais. 2012 e, metams kol kas e, duomenų neturime, tačiau visa tai parodo, kad labai svarbu stebėti ir ieškoti papildomų išteklių, kad būtų galima finansuoti minėtas iniciatyvas. Pabaigai norėčiau paminėti du dalykus. E, tai yra regioniniai prekybos sustarimai ir kaip jie e, susiję su PPO e, taisyklėmis. Ir antras dalykas tai yra um, ataskaita, kurią parengė specialiai sušaukta panelė. Žinau, kad šiandieną jūs aptarnėsite šį klausimą, tačiau ir aš norėčiau pateikti porą pastabų dėl regioninio susitarimo. Turiu pasakyti, kad e, e, nors pasiekta e, mažai pažangos Dohos raunde, regioniniai priekybos susitarimai tapo labai patrauklę perspektyvą. Matome daug pažangos šioje srityje, sudaromi transatlantiniai susitarimai E, taip pat ir sudaromi sustarimai e, Azijos ir Ramijo vandenino e, regione. Taigi matome, kad regionių priekybos sustarimų skaičius didėja. PPO visą laiką stebėjo situaciją. Mes turime atitinkamą regioninių sustarimų stebėsinos mechanizmą. Siekiame kuo didesnio skaidrumo šiame srityje ir PPO yra mm, paskelbusi ataskaitą 2011 e, metais, kuriame būtent kalba apie šį klausimą. Ir ten yra pateikiamos dvi išvados. Regioninių priekybos susitarimų skaičius didės artimiausioje ateityje. Ir antras dalykas yra toks, kad regioniniai prekybos susitarimai neapsiriboja tik tai tarifų, tarifinių barjerų mažinimu. Jie siekia didesnės e, integracijos ir harmonizavimo tarp e, taisyklių, standartų ir politikų. Taip pat yra sakoma, kad yra dar vienas didžiulis iššūkis, kaip e, perkelti tuos regioninius prekybos sustarimus į daugia šalių prekybos susitarimų lygmenį. Kadangi mes sustinkame Briuselyje, aš norėčiau porą žodžių pasakyti apie galimą e, glaudesnę priekybą e, ryšius tarp ES, Kanados ir JAV. Aišku, vis e, tokia intensyvesnė, intensyvesnė priekyba bus naudinga ir nedarbo lygio problemai spręsti ir taip toliau. Ir um, kalbant apie besivystančias šalis, tai joms daugiausiai kyla problemų dėl netarifinių barjerų, o ne dėl tarifinių barjerų. Taigi joms kyla problemų dėl standartų ir normų. Ir um, susitarimai būtų visiškai nenaudingi, jeigu juose nebūtų, nebus kalbama apie netarifinius barjerus. Norėčiau pakalbėti apie uh, Pascal Lamy inicijuotos panelės darbą. Uh, kurioje kalbama apie priekybos ateitį. Generalinis direktorius e, sukūrė e, šią e, panelę, kurioje dalyvauja 12 suinteresuotų asmenų ir būtent jie analizuoja iššūkius, su kuriais susidarys priekyba 21 amžiuje. Čia iš esmės kalbama apie konvergenciją konvergencija tarp PPO narių prekybos režimų kalba apie tų režimų judėjimą vieno link, taip pat e, palyginama e, nedaugia šalia priekybos sistema su daugia šalia priegos sistema, e, kalbama apie konvergenciją tarp priekybos ir vietos politikų, kitaip tariant, kalbama apie netarifinės priemonės, taip pat kalbama apie priekybą ir E, kitas e, viešasias politikas, pavyzdžiui, socialinė politika ir taip toliau. E, parengta ataskaita nepateikia kažkokių sprendimų, tiesiog skatina diskusijas, kaip turėtų atrodyti rydenos priekyba ir ko turėtų siekti įvairios šalis priekiaudamos viena su kita. Taigi Tikiuosi, kad jūs susipažinsite su šią ataskaitą ir pateiksite savo įvertinimą. Gerbiamas pirmininkė, aišku, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Esu pasirengęs atsakyti jums kilusios klausimus. Prašom. To to That's, uh, item, uh, top... Ačiū, buvo labai smagu paklausyti jūsų pasisakymo. Siūlyčiau kad e, būsima priekyba. Šitą klausimą paliktumėm e, sekančiam darbo tvarkės punktui, nes turime dar vieną svečią ir taip yra numatyta. Dabar suteiksiu žodį parlamentarui iš Brazilijos. Prašom, noriu pasveikinti Jūs atvykusi, nes Jūs pirmą kartą dalyvaujate valdymo komiteto posėdyje, nes jisai neseniai paskirtas šio komiteto nariu. Didelė garbė turėti tokį svarbų partnerį valdymo komitete, nes valdymo komitetą sudaro atstovai geografinio atstovavimo principų. Didieji prekybos partneriai dalyvauja šiame komitete, taigi sveikiname Braziliją prisijungus Brazilija dabar turi ir naujas pareigas PPO valdymo komitete. Tikiuosi, kad tai bus perduota ir Brazilijos parlamentui. Šitie sveikinimai, aš puikiai pažįstu, pats lankiausi ne kartą Brazilijos parlamente. Taigi, ponas Napoleau, sveikas atvykęs, žodis jums. Uh, thank you. Mr. Chairman. Uh, I... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie naująjį generalinį direkto, direktorių. Man ponas Sergei sakė, kad apie tai kalbėsime rytoj. Ar teisingai informaciją aš gavau? Ar man dabar apie tai kalbėti, ar rytoj? Kalbėsiu trumpai. Brazilijoje, tiesą sakant, mes kalbam portugališkai, bet e, mano pasisakymas bus trumpas, todėl kalbėsiu angliškai. Žinoma, galiu ir portugališkai, jeigu pageidaujat, bet gal geriau angliškai ar prancūziškai, kaip norit. Portugališkai. Gerai, kalbėsiu portugališkai. Gerbas pirmininkė, gerbiami kolegos. Senhor presidente, senhor. Gerbiamas pirmininkė. Gerbiami ponai. Gerbiami kolegos parlamento nariai. atstovaujantis įvairias pasaulio šalis. Norėčiau pasinaudoti progą pareikšti, kad labai džiaugiuosi dėl to, kad mano tautietis Roberto Sevedo buvo neseniai paskirtas generaliniu PPO direktorium. Jo išrinkimas po labai ilgo atrankos proceso, kuriame dalyvavo keletas kandidatų. Iš tikrųjų, mums leidžia didžiuotis, visiems brazilams leidžia didžiuotis šio išrinkimu. Pirmiausiai todėl, kad buvo įvertinti asmeniniai ambasadoriaus Roberto Asevedo pasiekimai ir indėlis kurio, kuris iš tikrųjų yra pavyzdys to, gali, ko gali pasiekti mūsų šalis, kiek daug gali Brazilija pasiekti švietimo srityje, socialinių paslaugų srityje. Tai šis žmogus yra studijavęs Brazilijos universitete inžinerijos specialybę. Taip pat Jis yra diplomatas, specializavosi tarptautinių santykių srityje Brankų universitete Rio de Žaneire ir įrodė praktikoje, kad yra puikus diplomatas. Jis 15 metų dirbo šį darbą. 15 metų dirbo pasaulio prekybos organizacijoje. Taigi, tai yra puikiai ir labai giliai PPO suprantantis žmogus ne tik tai vidinį veikimą šios organizacijos, bet ir didelius iššūkius, su kuriais reikia, tenka susidurti tam, kad ši organizacija išliktų aktuali ir kad sugebėtų duoti atsaką dinamiškai priekybai pasaulyje. Antras dalykas, dėl ko mes didžiuojamės, yra tai, kad buvo pripažinti ne tik tai profesiniai ir asmeniniai pono Sevedo įgūdžiai ir, ir nuopelnai, bet ponas Sevedo buvo išrinktas todėl, kad Latino Amerika ir Brazilija kuo toliau, tuo turi didesnį svorį tarptautinėje bendruomenėje, tarptautinėje priekyboje ir daugia šalėse dėrybose. Šis aspektas ir kiti geopolitiniai šiolikinio pasaulio aspektai rodo, kad PPO turi prisitaikyti prie labai įvairių reikalavimų ir, labai, ir visiškai kitokių reikalavimų nei tie kurie, e, su kuriais susidūrė, kai buvo įkurta ši organizacija, tai būtent 1995 metais. Čia turiu galvoje GATS susitarimą, e, tarifus ir taip toliau. Kitas klausimas yra kova prieš protekcionizmą, valiutų keitimo kursą ir taip toliau. Dohos raundas, stimulas, pasaulio priekybai, pasaulio priekybos paskatinimas, visi šitie klausimai, visi šitie, visos šios problemos turi būti išspręstos tam, kad PPO sugebėtų būti ta pagrindinė organizacija, kuri reglamentuoja tarptautinę priekybą. Ir taip prisidėti prie teisingesnės, labiau įtraukiančios globalios prekybos tvarkos. Be jokios abejonės, tai yra labai sunki užduotis. Ir mano nuomonė, ambasadorius Roberto Acevedo yra puikiai pasiruošęs vykdyti šį darbą, nes jisai jau yra įrodęs, kad yra puikus dėrybininkas, mokantis ieškoti konsensuso. O dabar su šia nauja tarptautinė dimensija ir savo patirtimi jis priklauso visoms šalims, jis nebėra vien Brazilas. Labai norėčiau, kad jo įgūdžiai padėtų ponui Asevedo suderinti 159 PPO narių interesus. Ir naudodamasis progą noriu jį pasveikinti su šią nuostabę pergalę. Linkiu jam sėkmės vykdant šį, šią užduotį. Dėkoju pirmininkė už žodį. Pirmininkas, ačiū. Mūsų svečias ponas Irijerkse kuris, kuris yra generalinio direktorius pavaduotojas, jisai prašo poro žodžių. E, ačiū, aš noriu trumpai atsakyti jūsų pasisakymą. Tikriausiai pasisakysiu visų PPO darbuotojų vardu. Mes tikrai labai džiaugiamės šiuo išrinkimu, puikiai pažįstame ambasadorių Asevedo. Uh, Daugybę metų jis dirbo Ženevoje. Tai yra tikrai puikiai pasiruošęs specialistas, labai giliai supranta tarptautinę priekybą, daugia šalę priekybą. Labai džiaugiamės šiuo išrinkimu. Tai buvo labai tvarkingas atrankos procesas, turėjome devynis kandidatus į generalinį direktoriaus postą. E, procesas vyko gana ilgai, diskusijos vyko labai ilgai, e, vyko atviros sesijos, kuriuose dalyvavo visi kandidatai ir mes tikrai turėjome puikių kandidatų, kandidatai buvo stiprūs. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tapęs generaliniu direktoriumi, jis prisijama naują atsakomybę. Savai mes suprantama, mes labai džiaugiamės, tai yra pirmasis generalinis direktorius ir PPO ir GAT iš Latino Amerikos. Tai yra labai svarbus, gyvybingas, augantis regionas su labai įdomia daugia šalė sistema. Ir tai tikrai rodo, kad mes judame link daug, daug daugiau šalių įtraukiančios narystės PPO. Manau, tikriausiai, kad e, ambasadorius Asevedo pats pirmas pasakys, kad tapus tokios organizacijos kaip PPO generaliniu direktorium, tikrai nebesi nacionalinis atstovas. Mes visi dažnai sakom, pasas yra vienas, bet kai dirbame, mes iš tikrųjų e, tampame tarptautiniais darbuotojais, tarptautiniais pareigūnais. Mes turime 159 bosus, galima sakyti, ir jisai tikrai bus tas žmogus, kuris sugebės surasti konsensusą ir atvesti šalis prie sprendimų. Taigi mes būtent todėl ir labai džiaugiamės, nes žinome, kad jisai tikrai turi tokių sugebėjimų. Brazilijos užsienio reikalų tarnybos, e, tarnyba garsėja labai tvirtų, griežtų diplomatų ruošimu. Taigi mes labai džiaugiamės, suprantame, kad jūs didžiuojatės Aš pats esu buvęs JAV dėrybininkas, o vėliau dirbau sekretorijate. Turėjau būti pasiruošęs būti labai griežtas, labai griežtas netgi darėdamasi su savo kolegomis iš buvusios vyriausybės. Taigi jūsų tautietis turės patirti tą patį. Taigi, išrinktas į tokias pareigas visą savo supratimą apie pasaulį, visą, visą patirtį turi panaudoti ir jisai tikrai, mano nuomonė, bus puikus generalinis direktorius. Pirmininkas, ačiū. Noriu pasakyti, kad ponas Asevedo kartu su kitais kolegomis buvo šiame komitete. Jis pats norėjo tokios galimybės ir mes surengėme klausimus Norėjome ne tik tai išgirsti jo atsakymus į klausimus, bet ir įvertinti jo sugebėjimus. Ir aš pats po jo išrinkimo turėjau galimybę asmeniškai pareikšti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad jis buvo paskirtas PPO generaliniu direktorium. Jis šitas pasiteikinimas tikrai labai puikiai tinka prie mūsų klausimo naujieji pokyčiai PPO. E, taigi, kalbėkime toliau ir ponia Berden iš liberalų frakcijos paprašė žodžio. Pane Berden, ačiū, netikėjau, kad aš būsiu pirma pasisakanti. Atsiprašau, kad vėluoju. Mes Mm, buvau kitame e, posėdyje, taigi atsiprašau, kad e, neišgirdau, ką jūs pasakėte, bet e, mane labai sudomino, mane labai domina jūsų nuomonė apie regen, regionus, regen, regionalizaciją. Mes skiriame daug laiko ir pastangų derantis su ICP šalimis AKR šalimis. Tos dėrybos buvo tikrai sudėtingos ir man atrodo, kad e, ten tikrai buvo puikių šalių, bet e, galų gale susiformavo grupės tokios kaip Rytų Afrikos bendruomenių, bendruomenės grupė ir kitos jos yra sugrupuotos ir geograf, jos geografiškai priklauso vienam regionui, bet ekonominė prasme jos yra labai netolygios, nevienalytės. Tarkim, Kamerūnas nori atsiskirti nuo grupės ir nori dėrėtis atskirai iš tikrųjų, jeigu Doho procese negalime dėrėtis regionais, negalime apimti regionų, galbūt tai ir būtų teisingas sprendimas. Bet kaip Jūs manote, ar pavyktų šitaip dėrėtis, dėrėtis ypač turint galvoje, kad e, yra ir labai smulkių šalių? Aš čia kalbu kaip apie Europą, apie stambų ekonominį bloką. Aš pati esu iš Junktinės karalystės ir ten yra tikrai daug įtampos. Uh, kalbant taip pat ir su Europos, Europos Sąjunga. Taigi, kai kalbame apie regionus, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie šią problemą. Pirmininkas, ačiū. Jei dar kas norėtų pasisakyti, prašau kelti rankas. Dabar pane Keller iš e, kairiųjų frakcijos. Greens, so Aš esu iš žaliųjų frakcijos. Taigi keletas klausimų dėl PPO. Pirmiausia, yra įsigalėjusi nuomonė Europoje, jog PPO vaidmuo dabar silpsta ir atsirado poreikis reformuoti organizaciją. Ar jūs manote, kad reformos bus įgyvendintos naujo vadovo, naujo sekretoriato, kaip e, tokios reformos bus vykdomos ir kas jūsų manimų būtų pagrindiniai tokios reformos elementai. Antra, jūs minėjote ES-JAF e, prekybos sutarties dėrybos, bet e, jūs nepakalbėjote apie pasiekmes PPO. Kokios gali būti tokio ES-JAV susitarimo pasiekmes e, organizacijai? Ir paskutinis klausimas dėl prekybos ir klimato kaitos. Per 12 metų šios rytie mažai pasidaryta pažangos. Ar jūs manote, kad diskusijos dėl šių klausimų ypač atėjus naujam vadovui, gali atsinaujinti. Toliau kairiųjų atstovas. Nesakyčiau, kad e, kitos frakcijos yra kažkuo pranašesnės už mus. Taigi noriu padėkoti generalinio, pavaduoto, generalinio direktorius pavaduotojui už pristatymą. Dėkoju Brazilijos ambasadoriui, kuris pristatė vykusius rinkimus, kuriuos laimėjo Latino Amerikos atstovas. Ir taip pat e, buvo kalbėta apie tuos naujosius iššūkius pasauliniai prekybos sistemai. Mūsų klausimuose ponas Azevedo teigė, kad PSO, PPO nėra tokia aktyvi um, visame pasaulyje ir kad nėra pakankamas vaidmuo suteiktas ginčių sprendimo institucijai PPO. Todėl aš jūsų konkrečiai norėčiau paklausti, kaip jūs matytumėte, e, kaip jūs vertinate tą faktą, kad regionuose vis daugiau sudaroma tų dvišalių regioninių prekybos susitarimų tarp šalių, kurios yra PPO narės. Nes tai kliudo įgyvendinti tą tarptautinį daugia šalį požiūrį. Kaip tai galėtų būti paaiškinama, turint omenyje, kad e, mes turėtume, kaip teigia būsimasis generalinis direktorius, sustiprinti PPO vaidmenį. Ir kaip jūs vertinate parlamentų įtakos didėjimą PPO? Štai mes čia Europos parlamento uh, nariai kartu čia su susirinkusiais ambasadoriais norėtume sužinoti, kaip parlamentų įtaka galėtų sustiprinti tą daugia šalę prekybos sistemą. Ačiū už klausimus. Taip, FD frakcijos atstovas. PPO e, labai sėkmingai mažino tarifinius barjerus, ypač nuo e, organizacijos įkūrimo pradžios. Mes norėtume įsiaiškinti, kaip tie tarifiniai barjerai ir jų naikinimas turėjo įtakos prekybai. Ir koksai yra regioninių prekybos blokų vaidmuo, kurie, pavyzdžiui, sakykime, tie blokai, kurie e, naudojasi tarifiniais barjerais. Todėl norėčiau jūsų nuomonės šioje vietoje dėl šitų regioninių blokų. Dėkuoju toliau socialdemokratai. Mano klausimas irgi panašus kaip anksčiau, ką tik užduotas klausimas. Aš remiu PPO, tačiau kyla klausimas, ar jūs neatsiliekate nuo besivystančio pasaulio, modernaus pasaulio, kaip daugelis e, yra jautriai reaguoja į e, Bangladešo tragediją ir e, rodos, kad PPO tai nėra diskutuojama, bet klausimas toks, kaip e, tapnės kompanijos galėtų būti atsakingos ne tik už savo veiksmus, bet ir e, turėtų ir tą taptutinę dimenciją. Kitas klausimas dėl Europos ir konkrečiai dėl mano šalies, tai yra mokesčių vengimas. Tai tampa globalizuotų e, veiksnių ir PPO galėtų būti atsakinga už sprendimų pateikimą būtent šioje srityje. Mm, kad liberalizavimas neužkirstų kelio vyriausybėms finansuoti plėtrą. Ir galtinis mano klausimas yra dėl skaitmeninės ekonomikos. Ir būtent elektroninės prekybos Aš pastebėjau iš jūsų pranešimo, kad nėra daromas skirtumas tarp prekybos rūšių. Tai jeigu jūs to nedarote, tai jūs nesuprantate ir koks yra skirtingas poveikis. Taip pat reikėtų nepamiršti ir piknaudžiavimo tokiomis elektroninės prekybos priemonėmis. Dėkoju ir paskutinis klausimas. klausimas dėl dėrybų, dėl dėrybų paketo, kuris, kurios tikriausiai turėtų būti baigtos balyje. Kaip paskalinami pastebėjo, kad e, prekybos palengvinimo dėrybos e, tikriausiai bus sėkmingos tam jisai davė net 60 procentų tikimybę. Tokios prognozijos per pastrasias dvi savaitės netgi dar sustiprėjo, todėl ar mes galėtumėm tikėtis, kad susitarimas dėl prekybos palengvinimo bus pasiektas. First of all, thank you all. Kągi, Ačiū už tokius įdomius klausimus, pasistengsiu juos visus atsakyti. Pradžioje turiu pastebėti. Pastaba dėl to regioninių susitarimų. Ir dėl platesnio tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinės ekonomikos problemą galima žiūrėti įvairiai. Nemažai buvo priimt patvirtinta regioninių susitarimų ir pradinėme GAT susitarime buvo daug taisyklių, kurios kaip tik ir atspindėjo tą poreikį regionams kuo greičiau sudaryti tuos tarp, tarpusavio dvišalius susitarimus. Ir tai netgi prisidėjo prie Europos bendrijos sukūrimo. Mes e, numatėme, nustatėme tas taisyklės, kokie procesai gali būti teigiami, geri, tačiau tai neturėtų pažeisti diskriminacijos principų visame pasaulyje. Tarifinių ir netarifinių barjerų mažinimas regioninių e, požiūrių yra svarbus. Tačiau yra ir kitas skirtumas. Yra sukūriamas tas e, ta regioninė konvergencija, kuri neįtraukia išorės partnerių. Taigi tie regioniniai ar net trišaliai kažkokie susitarimai savo esme yra sutartis, nes sukūriamos kažkokios preferencinės priemonės sutarties šalims, tačiau tai ne atleidžia nuo pareigų įsipareigojimų pagal PPO kurios, kurie tie įsipareigojimai turėtų būti e, taip pat galiojantis išorės partneriams. Taigi mes pripažįstame, kad yra tokių preferencinių barjerų, bet kuo daugiau bus tokių e, naujų preferencinių barjerų, tai bus sunkiai susigaudoma, kiek apskritai tokių yra. E, Ir daugelis šalių dabar sudarė laisvos prekybos sutartys su savo didžiausiais tiekėjais, didžiausių rinkų tiekėjais. Ir jie tą patį galėtų padaryti ir su kitais savo tiekėjais. Dabar yra daugiau nei 300 tokių laisvų prekybos sutarčių, tai, apie kurias buvo pranešta mums tai yra nemažai, tačiau didžiausias klausimas yra toks, kai yra tiek daug tokių sudėtingų sutarčių su įvairiausiamis taisyklėmis, tai ar tai nebus sunku juos visus kažkokiu būdu pakreipti link tokių tarptautinių, tarptautinės dimensijos sustarimų. Ir kaip tik būtent tas e, artimiausias dėrybų raundas yra skirtas aptarti tokius bendrus vardiklius, kaip e, tokius regioninius sutarimus kažkaip praplėsti. Pernu tai prie kito klausimo. Dėl PPO reformos. Ar PPO vaidmuo mažėja? Sakyk, atsaky, atsakyčiau taip. Mes matome, kokia yra situacija regionuose, tos dvišalės sutartis. Bet e, didžiausia prekybos, didžiausia prekybos mastai pasaulyje yra e, reglamentuojami PPO taisyklėmis. Antai. JAF prekybos taisyklės e, Taip pat e, Kinijos taisyklės su Japonija yra e, reglamentuojamas PPO taisyklių, toliau Brazilija taip pat. E, taigi visos didžiausios pasaulio ekonomikos yra reglamentuojamos PPO taisyklių. Taigi, nepaisant visų nuogastavimo, ta tarptautinė sistema vis viena veikia ir yra laikomasi tų nediskriminavimo principų ir nacionalinio požiūrio principas. Puikiai visi supranta, kaip e, svarbu tokių e, taisyklių ir principų, kurių laikomasi pasaulio laikytis visame pasaulyje. Tiesa, mes turime kažkaip įsiaiškinti, e, rasti išeitį iš tų daugelio tarptautinių susitarimų, nes jų yra tikrai daug. Tačiau nepamirškime, kad ir PPO e, ginčių sprendimo institucijos vaidmuo labai išaugo, o tai reiškia, kad sistema ir sistemos vaidmuo nemažėja, bet didėja. Na, kokia yra neigiama tų dvišalių susitarimų pasiekmi, sakykime, imkime JAV ir Europos susitarimą. Jeigu čia dvišalis derasi dėl laisvos prekybos sutarties, tai akivaizdu, kad toks susitarimas tarptautiniai sistemai turės neigiamos reikšmės yra ir teigiamas, e, teigiamas poveikis. Bet aš nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių ir komentuoti šio susitarimo. Taigi, jeigu toks sutarimas bus pasiek, pasiektas, manau, kad e, tik tai vėliau paaiškės, ar toks susitarimas prieštarauja PPO problemams ir ar kitos valstybės, kitos šalis bus paskatintos sudarinėti panašaus pobūdžio sutartis. Turiuomenėje TTP darybas, nes nepamirškime, jog ES veda darybas su Latino Amerika dėl laisvos prekybos sutarties ir su kitomis šalimis. Taigi, Bėgant laiko išriškės ir tas pozityvus tokio susitarimo poveikis. Dar kitas klausimas dėl PPO taisyklių, dėl to, ar PPO neatsilieka nuo to modernėjančio pasaulio. Na, pažvelkime į tą prekybos aplinką, į mūsų organizaciją. Organizacija nuolat per pastaruosius metus kito ir suvokia, kaip būtina atsižvelgti į pre, po, pokyčius prekyboje, pokyčius aplinkosaugoje ir kaip e, svarbu derinti mūsų PPO sustarimus su vietiniais arba aplinkosauginiais sustarimais. Taigi, jeigu mums e, pavyks susidėrėti dėl tarptautinės aplinkosaugos konvencijos, tai PPO tam problemų jokių nekils. Mes e, bet kokiu atveju nesame tokie aktyvūs toje srityje, bet e, mes į tai atsižvelgsime. Ir akivaizdu, kad tokios konvencijos poveikis prekybos taisyklėms bus akivaizdus. Aplinkosauginiai klausimai tikrai eina kartu su prekybos klausimais. Tai yra gretutinės problemos. Toliau buvo užduotas klausimas dėl parlamento įtakos, parlamentų įtakos. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad PPO vis labiau tampa tokia institucija, kuri atsižvelgia savo diskusijose, savo organizacijoje į politinės nuomonės. Visi PPO nariai yra vyriausybės. Vyriausybės derasi tarpusavyje. Ir mes vis labiau turime progos, ar netgi pasakyčiau, turime pareigą mūsų organizaciją atsižvelgti į nacionalinių vyriausybių pozicijas, į nevyriausybinių organizacijų atstovus. Pažvelkite į tą mūsų surinktą Ženevoje viešai forumą. Jame dalyvauja daugelis parlamento narių ir tai taip pat e, turi įtakos ir mūsų organizacijos e, valdymai. Buvo iškeltas klausimas dėl mokesčių vengimo. Na, atsakyčiau bendrais bruožais. Yra finansinių sandorių reglamentavimas tarptautinėje prekyboje. Ir yra tik kelios taisyklės pasio, kurios susijusios su mokesčiais. Kaip antai, pavyzdžiui, eksporto mokesčiai. Tai yra tas rytis, kuri galbūt ateityje paso ir šiek tiek išsiplės, tačiau praeitie to nebuvo. Ir nėra tų finansinių sandorių reglamentavimo, nes istoriškai pažvelgus, PSO buvo įkurta remiantis e, tokiais susitarimais, kurie buvo tarp valstybiniai prekių susitarimai, prekybos prekiamis susitarimais. Paskiau tik atsirado paslaugos. nesitikime, kad e, pasaulio finansų ministrai norės PPO padaryti kovos su mokesčių vengimu įrankiu. Bet kokiu atveju tikrai mes turime ieškoti daugiau nuoseklumo ir daugiau labiau derinti mūsų priekybinės taisyklės su tomis neįprastomis sritimis, kaip ir mokesčiais. Mums pavyko įkurti, sakykime, sėkmingą sistemą ir kodėlgi jos neišplėtus ir į kitas sritis, kaip ir į mokesčius jūsų minėtus. bet kažin ar vyriausybės palankiai vertins tokias pastangas. Patys e, pagalvokite apie jūsų Europoje galiojančias įvairiausias mokesčių sistemas. Vėlgi, skaitmeninė ekonomika, dar kitas klausimas. Čia yra privataus sektoriaus atstovų e, diskusija mums privalu atsižvelgti į tą skaitmeninę ekonomiką, į prekių ir paslaugų pardavimo būdus. Dėl to vyko mūsų organizacijoje tikrai e, diskusija ir bandėme įtraukti tos skaitinės ekonomikos e, darbotvarkės klausimus į savo diskusijas. Klausimas toks, kokios šalyse yra taisyklės, apribojimai, apmokestinimai, kaip apmokestinimai tie sandoriai elektroninė priekyboje. Kol kas mūsų ginčių sprendimo institucijoje nebuvo pateikta ginčių iš šios srities, bet tikiuosi, kad ateityje diskusijos vis dėlto bus vykdomos. Ir galiausiai paskutinis klausimas dėl prekybos palengvinimo sustarimo. Taip, artėjama prie susitarimo, tačiau dar yra daug ginčytinų klausimų. Darybos aštrios. O man, kaip PPO atstovui, reikėtų išlikti ramiu ir tikriausiai iš vis nieko nepasakyti. Galbūt dėrybose dėl šios sutarties e, reikia pasakyti, kad yra skirtingų nuomonių, bet mes tikimės, kad e, pavyks pasiekti susitarimą. Thank you very much indeed. Let's move on. Dėkoju. Pereikime prie 23 darbo tvarkės punkto. Kalbame apie tarptautinę priekybą, būsimą priekybą, konvergencijos klausimus. Keisimės nuomonės dėl šio dokumento. Tai yra ataskaita, kurią parengė PPO generalinio direktor, direktoriaus Pascal Lamy sušaukta panelė dėl būsimos priekybos apibrėžimo aukštų lygio komisijoje. Ši ataskaita yra parengta visai neseniai, tai yra balandžio 24 dieną. Šios ataskaitos kopiją galite paimti prie įėjimo į salę. Dokumentas yra parengtas prancūzų ir anglų kalbomis. Mes šiandieną norime pasikeisti pirmą kartą nuomonėmis apie šią ataskaitą. E, kalbėsime apie konversijos keliamus iššūkius. Ir šiuo klausimu mes norėtume pakviesti poną Quink, e, kuris e, dirbo Business Europe organizacijoje, tai yra ES verslo subjektų konfer, kon, konfederacijoje ir taip pat dirbo minėtos panelės darbe. Dar kartą kartuoju, šią panelę sušaukė Pascal Lamy. Minėtas asmuo yra taip pat Business Europe specialios darbo grupės PPO klausimais pirmininkas. Taigi, suteiksime visų pirma jam žodį, o po to suteiksiu žodį poniai Julijai Jorgensen, kuri yra nuolatinė mūsų komiteto viešne, atstovaujantį Europos komisiją. Taigi, kur yra mūsų svečias? Norėčiau suteikti Jums žodį, kad Jūs pristatytumėt šį aktualų klausimą. Dėkoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pona ir ponius. Ačiū už tai, kad šiandieną galiu pristatyti pagrindinius aspektus iš ataskaitos, kurioje kalbama apie būsimą priekybą. E, šiandieną aš pavaduoju savo kolegą, kuris negali posėdėje dalyvauti. Iš principo, e, šiame, šioje ataskaitoje yra pateiktas apibendrinimas tų iššūkių, su kuriais susidarė daugia šalia priekybos sistema. Išklausiau, e, ką tik tai įvykusias diskusijas, kurios parodo, kad e, kai kurie jūsų aptarti klausimai yra įtraukti ir į šią ataskaitą. Pati ataskaita neapsiriboja esamomis problemomis e, su kuriamis susidarė daugia šalį priekybos sistema. Ir nerasite čia e, parengtų sprendimų toms problemoms. Tiesiog šioje ataskaitoje yra kalbama apie e, konkrečias problemas ir jos yra įvardinamos. Visų pirma, kalbama apie naujas prekybos re realybės, e, kur, su kuriomis mes sudurime besikeičiant globaliai pridėtinės vertės kūrimo grandinėje. Ir būtent į šį iššūkį reikia reaguoti. Jeigu mes tikime tuo, kad produktai šiandien kuriami pasaulyje, tada reikia kelti štai kokį klausimą. Kaip priekybos, tarptautinės priekybos galėtų paremti pridėtinės vertės kūrimo grandinę. Taigi kyla problemų dėl tarifų, dėl dėl priekybos investicijų netarifinių ir tarifinių, tarifinių barjerų. PPO, siekdama paremti pridinės vertės kūrimo grandinę, turėtų siekti tarifų liberalizavimo e, globaliu mastu. Visų pirma, turėtų būti e, eliminuoti kažkokie tarifiniai barjerai tarpiniams produktams. Norėčiau pateikti asmeninę pastabą. Tarifų liberalizavimas, e, tarkim, prekiams, E, nepakeis, nepakeistų visos pridėtinės vertės kūrimo grandinės. Pagalvokite, kiek produktų reikia, kad būtų pagamintas, tarkim, saulės baterijos produktas arba vėjo jėgainė. Taigi, jeigu pagalvosite apie tai, suprasite, kodėl mes prašome panaikinti barjerinius tarifus galutiniam produktui. Aišku, liberalizacija yra, visa, yra teigiamas dalykas ir būtų labai puiku, jeigu liberalizacija paliestų visą pridėtinės vertės kūrimo grandinę. Kai dėl ataskaitos pradinių e, skyrių, ten yra pateikiama labai daug statistinės informacijos apie liberalizacijos naudą, apie tarptautinę priekybę ir kitus dalykus. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie netarifinių barjerų klausimą. Barjerai egzistuoja ir kenkia laisvajam prekių judėjimui. Tačiau jų skaičius mažėja, nes e, e, vis auga netarifinių barjerų e, skaičius. Mes sutinkam, mes džiaugiamės tuo, kad panelės nariai sutinka su tuo, kad PPO turi spręsti šio klausimus. Ehm, kad įtakotų prieky, tarptautinės priekybos darbo tvarkę 21 amžiuje. E, šios šiandienos diskusijos metu jūs e, palėtėte štai kokį klausimą, kad būtina su, su siekt, e, su kur, pasiekti balansą tarp reguliavimo, liberalizavimo ir mm, politikų, kurios turi tam tikrą protekcionistinį aspektą. E, kalbant apie šį balansą, ataskaita teigiai aiš, aiškiai sako, kad mm, reikia spręsti ne e, politikas, bet diskriminuojančias priemonės PPO. Kitas dalykas yra PPO taisyklės ir jų įtaka konkurencingumui, subsidijos energetikos sektorija ir žaliavinėms medžiagoms. E, kai kurios šalis pradeda taikyti E, protekcionistinės priemonės. Visą laiką mes Business Europe organizacijos sakėme, kad turi būti sukurtas kažkoks e, mechanizmas, kuris leistų e, spręsti netarifinių barjerų klausimą Dohos raundo metu. Tai būtų efektyvi priemonė, kuri leistų mažinti barjerų skaičių ir tokiu būdu būtų pasiektas kažkoks e, apčiuopiamas sprendimas, e, nesikreipiant į PPO ginčių e, sprendimo struktūras. Taigi toks sprendimas, toks mechanizmas galėtų būti savanoriško pobūdžio ir jame būtų galima spręsti tas problemas, kurios yra susijusios su netarifiniais barjerais. Trečiasis skyrius yra susijęs su PPO teitimi. Jau buvo sakyta, kad nediskriminacijos e, principas, e, palankiausios šalies statusas ir skaidrumas yra esminiai ir turi būti įsaugoti, kad e, būtų galima toliau atverti rinkas globaliniu mastu. Mes taip pat sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta dėl skaidrumo. PPO nariai prieštaraujantis sprendimams turėtų pateikti motyvus, kodėl jie prieštarauja vienam ar kitam sprendimui. Dėl preferencinės e, priekybos sustarimo. Priekybos liberalizavimas e, šiuo metu e, vyksta dvišalių, o ne daugiašalių pagrindų. Tačiau preferencinis priekybos sustarimai gali paskatinti priekybos ryšius. Jūs kalbėjote apie Mm, tai, kad tokie na, susitarimai yra labai įvairi, tačiau būtent regioniniai tie mm, priekybos susitarimai gali padėti paskatinti priekybą, e, kai buvo pateikta pavyzdžių. E, laisvi priekybos susitarimai gali paskatinti e, rinkos liberalizavimą, paskatinti priekybą, tokių susitarimų e, skaičiaus didėjimas paskatins e, priekybą taip pat ir su trečiosiomis šalimis. Be to, tokie susitarimai neturėtų būti išskirtiniai. Pavyzdžiui, e, visai neseniai buvo priimtas sprendimas iš Japonijos pusės pasirašyti TTP. Taigi, kalbant apie PPO ateitį, manęs tikrai ateitis, e, man nekyla bejonių dėl ateities. Aš manau, kad PPO organizacijos vaidmuo tik tai stiprės. TTP ir TTIP. 20, tai yra 21 amžiaus susitarimai. Ir tai yra pagrindas ateities PPO dėryboms. Jeigu jūs skeptiškai esate skeptikas ir manote, kad e, preferenciniai priekybos susitarimai e, sukuria pernelyg didelę įvairovę, tada galbūt reikės e, na, tą sukurtą chaosą kažkaip sutvarkyti ir būtent tai bus galima padaryti PPO organizacijoje. Galiausiai, jeigu na, pasirinktas LPS pasirašymo procesas e, nepasiteisins, vėlgi pagrindinius sprendimus reikės priimti Ženevoje. Šiame, šioje ataskaitoje yra įvardinti klausimai, kurie bus aktualūs PPO organizacijai ateityje. Įvardinsiu kelius iš jų. Visų pirma, tai yra eksporto e, apribojimas. PPO organizacija turi spręsti e, eksportui taikomus apribojimus. Apie tai kalbama ataskaitoje. Eksporto kvotos yra draudžiamos, tačiau mokesčiai susijęs su eksportu nėra draudžiami. O ką, pažiūrėjau, daryti su gamtiniais ištekliais, taip pat kalbama apie konkurencingumo politiką, kad reikia sukurti vienodas sąlygas tiek valstybinėms, tiek privačioms įmonėms. Uh, E, veikti, ar tam tikslui reikia sukurti taisyklės e, tarptautiniu mastu, mm, ar reikia kažkaip e, vei, mm, imtis veiksmų valstybės atžvilgių, kuri veikia prieš konkurencijos sukūrimą. Toliau kitas dalykas yra investicijos, investicijos susitarimai, kurių ateitis kuriuo ateityje skaičius didės. Toliau PPO sekretoriato vaidmuo. Ataskaitoje aiškiai parašyta, kad sekretoriatas turi vaidinti stipresnį vaidmenį. Mes visi žinome, kad mm, ši organizacija yra sudaryta iš narių, o nariai tikrai nenori, kad sekretoriatui būtų suteikta daugiau galių. Bet pagalvokite prie preferencinės priekybos e, susitarimus. E, Nemanau, kad visi jie atitinka PPO taisyklės, tačiau niekas e, nesiema jokių veiksmų. Kyla klausimas, kodėl. Ar tokiu atveju e, nereikėtų kreiptis į PPO sekretoriatą, kuris imtųsi kažkokių veiksmų, e, kad yra pažeidinėjamos PPO e, taisyklės yra panašiai. Galiausiai šiame Pranešime yra kalbama apie kon, konvergenciją. Konvergenciją tarp priekybos e, sistemų, tokių kaip e, dvišalės priekybos sistemos, daugiešalės priekybos sistemos, kalbama apie konvergenciją tarp priekybos ir vietos politikas, taip pat ir konvergenciją tarp priekybos ir m, viešas politikas dėl netarifinių priemonių. Taigi tiek, gerbiami kolegos, trumpai apie tokią mm, mūsų parengtą ataskaitą. Ačiū už jūsų dėmesį ir laukiu diskusijų. Dėkoju. Šis pranešimas yra išsamus. 40-50 puslapių. Jūs puikiai jį apibendrinote. Pone Jorgesen, e, ačiū pirmininkė, pirmiausiai dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Kaip žinote, abiejų mes dirbame su prekybos sistema ir šitą, tai yra labai svarbu ir iš ES prekybos perspektyvos. Norėčiau padėkoti ir už šį puikų pranešimą, kurį panelė paruošė. Taip pat norėčiau padėkoti ir generaliniam direktoriui Lamy, kad pradėjo šią programą siekdamas. Šis pranešimas yra tikrai puikus priedas prie labai reikalingo diskusijų e, dėl tarptautinės priekybos ir daugia šalės priekybos sistemos. Mes, Europos komisija, Europos Sąjunga tikime tarptautinės priekybos sistemos e, centralizuotumu ir mes toliau dirbsime stiprindami šį ramsti. Tarptautinė sistema ir priekybos sistema yra vertybė ir mes turime visi prisidėti prie jos stiprinimo, ypač dabar, kai tarptautinė ekonomikos sistema ir priekyba patiria sunkumų, apie kuriuos užsiminė ir kiti kalbėtojai. Šis pranešimas yra skiltas kovoti su šiuo e, iššūkių. Čia yra kalbama apie įdomią, čia patikima įdomi analizė tarptautinės priekybos ir patikiamos rekomendacijos, taip pat ir strateginių e, rekomendacijų, kurios kalbėtojas pristatė savo pasisakymę. Šiandien aš norėčiau pirmiausia suteikti dėmesį ties pirmų klausimų, kaip pastumėti Dohos raundo darbo atvarkę. Manome, kad tai yra svarbiausias klausimas PPO Doha raundo dėrybos užbaigimas yra būtinas, kad PPO toliau galėtų e, tvirtai dirbti ir kad mes galėtumėm spręsti ilgalaikius klausimus, apie kuriuos taip pat rašoma šiame dokumente. Jeigu Dohos darbo atvarkė nebus baigta, e, kyla rizika, kad PPO daugia šalės prekybos darbo atvarkė pat, pa, patirs sunkumų ir taip pat ir pagrindiniai principai daugia šalės prekybos susidurs su e, pavojumi. Mes manome, kad trūksta globalios dimencijos, kurią gali pridėti PPO. Kągi daryti su Dohos darbo tvarkė? Čia yra pabrėžta, kad reikia naujo požiūrio, pirmiausia, dirbant su e, abipusiškumu ir su lankstumu, e, nes taip pat atspindėtumėm narių skirtingą padėtį. Taip pat buvo kalbama apie balansą tarp lankstumo ir abipusiškumo per praeitą dešimtmetį. Ir tai e, taip pat yra įtraukta į dėrybas, ypatingai vadinamose namo dėrybose. At, abipusiškumas ir lankstumas taip pat labai svarbus ir kitose sritise, pavyzdžiui, priekybos supaprastinimas, kur kalbama apie lankstumą ir diferenciaciją. Tikime, kad e, dirbant su šitą problemą, ši pro, darbas su šitą problemą turėtų būti pagrindinis mūsų prioritetas ir kaip ponas Lamy anksčiau yra sakęs, turime apsispręsti, ar E, tos iškylančios ekonomikos yra turtingos šalis, kur gyvena e, daug neturtingų, ar neturtingos šalis, kur kas kart yra vis daugiau turtingų. Kalbant apie mm, sąsąją su tarptautinėmis sutartimis ir mm, PPO tvarku darbo tvarka. Šitos, rekome, šitos rekomendacijos yra tikrai labai naudingos, tačiau neaišku, ar mes galime žengti į priekį su DD, DDA. Taigi vėl grįžtame apie pagrindinio klausimo, kaip toliau e, dirbti dėrybose. Net ir šiandien, kai mes čia diskutuojame, yra didelė rizika, kad PPO nariai nesusitars dėl e, pagrindinių klausimų tos ministrų tarybos, kuri vyks gruodžio mėnesį. Organizacija jau daugumoje vietų ir iniciatyvų atitrūksta nuo savo pagrindinių tikslų ir tai kelia klausimų. Šiame kontekste mums kelia nerima, kad kai kurie PPO nariai ir toliau žaidžia taktinius žaidimus ir taip kelia pavojų PPO ir pačiai tarptautiniai priekybai. Dabar Ženeva yra tokia situacija, kur pavyzdžiui. E, Priekybos supaprastinimo klausimas yra praktiškai blokuojamas kai kurių valstybių narių ir dėl to mes negalime priimti sprendimų, svarbių sprendimų, tarkime, žemės ūkio srityje ir gali tai pasitikti, kad ir gruodžio mėnesį ministrų konferencijoje negalėsime to padaryti. 2011 metais Ženevoje vyko 8 ministrų um, konferencija ir buvome sutarę, kad reikia stengtis pasiekti progreso, pažangos ir ši tikimės, kad bus pakankamai ambicijos, pakankamai noro įveikti šitą kliūtį. Jei visgi PPO nariai negali e, prieiti sprendimą dėl tokio paprasto dalyko, kaip priekybos supaprastinimo, kaip galima tikėtis, kad bus galima rasti sprendimą dėl sudėtingesnių klausimų, kaip pavyzdžiui paslaugų liberalizavimas ar prieiga prie žemės ūkio ir, ir pramonės. Matome, kad kad narys, šal, šalės narės aktyviai dalyvauja šiuose klausimuose. Kaip, mes kaip ir kiti nariai pradėjome aktyviai dalyvauti dvišalės ir trišalėse prekybos darybose, mes suprantame riziką, bet vis tiek stengiamės uh, dėrėtis, nes manome, kad tai yra pirmas žingsnis e, prie, link tarptautinės sutarties PPO lygmenių. Tai mes norėtumėm nus, nusiųsti ženklą apie tai, kad mes norime atverti savo paslaugų ir prekių rinkas, mes galime įpūsti energijos daryboms Ženevoje ir padaryti viską, ką mes esame įsipareigoję. Aišku, kad tokioms iniciatyvoms reikės bendro vardiklio globalių lygmenių ir PPO tikrai turės atlikti svarbų vaidmenį. Šiandien priekybos struktūros pasikeitimai dar didesnę reikšmę suteikia PPO. Todėl mes visiškai pritarėme panelio išvadoms, kad PPO ir toliau turi dirbti su, tom, e, su tais klausimais, kurie e, yra dabartinėje darbo atvarkėje, nes jie iki šiol yra labai svarbus. Vidutiniu laikotarpiu reikia, kad devintoji ministrų konferencija būtų sėkminga ir tai yra svarbi sąlyga tam, kad PPO galėtų sėkmingai baigti Dohos darbo atvarkio ir tikėkime ir toliau dirbti su kitais klausimais, kurie labai svarbus pasaulio priekybos e, darbo atvarkėje. Taigi mes labai nekantriai laukiame gruodžio konferencijos. Ačiū pirmininkai. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau pakviesti kitą svečią, kreiptis į Europos parlamentą. Pirmasis norintis užduoti klausimų yra Helmutas Šolcas iš Junktinės kairės. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Tikriausiai visiems aišku, kad um, pristačius šį dokumentą, um, šis dokumentas buvo pristatytas ruošiantis devintai e, ministrų konferencijai, PPO ministrų konferencijai. Ir mes šitą dokumentą svarstysime ne tik tai šiandien, bet e, visą pusmetį iki gruodžio bus ne viena proga ir mums tikrai reikia, kad diskusijos dėl šio dokumentų būtų intensyvios iškelsiu keletą problemų, remdamasis šiuo dokumentu. Šeštas puslapis ir dvyliktas puslapis. Čia kalbama apie pagalbą priekybai. Čia rašoma, kad E, čia priešinama pagalba prekybai su investavimu prekybos rytyje. Norėčiau išgirsti daugiau, kaip turėtų, kaip turėtų šitie du aspektai būtų, būti integruoti į PPO struktūrą. Antras dalykas Mes jau esame kalbėję apie ateities daugia šalės priekybės, priekybos e, iššūkius TPP. O dabar 25 ir 26 puslapį randu paaiškinimą apie netarifinės priemonės, kurios turi įtakos priekybai, priekybos rezultatams. Norėčiau iškelti problemą, kuri nebuvo paminėta kad kuo toliau, tuo aiškiau, kad priekyba priekyba turėtų įeiti į bendrą ekonomikos politiką visose valstybėse narėse. Taigi dabartinė priekybos situacija PPO narių yra susijusi su jų ekonominė strategija. Ir čia matau prieštaravimą tarp tos bendrosios tarptautinės politikos ir nacionalinės politikos. Gali kilti problemų dėrybose tam, kad būtų peržengti tie seniau susidėrėti e, vakarietiški principai, bet mes turime būti pasirengę dėrėtis jeigu norime sukurti dar labiau daugia šalę sistemą. Taigi, kaip, kokią įtaką tai turi PPO valstybių narių ekonomikai. Taip pat tiesa, kad priekyba gali prisidėti prie didesnės lygybės, kaip parašyta 13 puslapyje. Norėčiau dar kartą užduoti klausimą, ar tikrai kad e, priekyba prisideda prie mažesnių kainų vietos ekonomikai. Ar tikrai priekyba visais aspektais prisideda prie lygybės tarp PPO valstybių narių. Ekonominė e, plėtra, ekonominis augimas PPO narių yra labai konkretus dalykas, kaip mes galime surasti bendrų uh, taisyklių, kuriuoms visi pritartumėm, kad galėtumėm sustiprinti šią sistemą. Ir galiausiai žemės ūkis. Manau, žemės ūkis yra labai svarbus klausimas. Jau prezenta... E, pačiam pristatymę e, radau prieštaravimų e, išvadose penktam puslapyje ir, ir 35, kur daugiau kalbama apie žemės ūkį, ten yra prieštaravimų, tad norėčiau išgirsti paaiškinimą. Ačiū. Thank you. Next. Uh, Dėkoju, ponia Keller. Žalieji. Šį kartą aš jau nebesuklysiu. Dėkoju, kad pristatėte savo ataskaitą. Aš irgi turiu du klausimus. Man irgi rūpi sužinoti, ką reiškia šita, šitos investicijos į prekybą. Ir ar dabartinė ataskaita siekima dar daugiau suteikti to daugia šališkumo, nes daugelis šalių kol kas pri, yra prieš paslaugų prekybos liberalizavimą. Ir taip pat kol kas nebuvo rasta pritarimo dėl kitų klausimų. Taigi, ar kitos besivystančios šalis pritartų tokiai konvergencijos siūlomai idėjai. Antra. E, ataskaitoje taip pat kalbama apie Kankuno ministerinio lygmens sustikimo nesėkmę, apie konkurencinės taisyklės ir daugišalius susitarimus. Todėl kodėl jūs pakeitėte savo nuomonę ir vėl iš naujo kelite tos pačius klausimus, kurie ir taip PPO organizacija kėlė daug ginčių, ypač e, jiems prieštaravo besivystančios šalis. Tokie mano klausimai. Ačiū. Toliau. PP atstovas. Dėkoju, pirmininkė. Klausimą užduosiu labai trumpą. Man atrodo, 2010 metų spalio mėnesį Strasbūrė dviems trešdaliais mes nubalsavome už Merkasūro dėrybų sprendimą prašydami komisijos, kad žemės ūkio produktų importas būtų leidžiamas Europoje tik tai tokiu atveju, jeigu yra laikomasi minimalių veterinarinių ir socialinių standartų. Taigi buvo Strasbūrė pasiekta dviejų trešdalių dauguma. Todėl norėčiau sužinoti, kaip komisija gali tikslinti tas specifikacijas, ar mes ar mūsų teisės aktai yra tokie patys griežčiausi, kuomet yra įvairiausi reikalavimai. Tačiau vienoje šalyje leidžiama naudoti pesticidus, kitoje, pavyzdžiui, šalyje to neleidžiama. Taigi atrodo, kad daugiau nebėra parlamento narių ir dabar dar Aldė, Nikola Rinaldė. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už ataskaitą. Manau, kad e, nemažai ataskaitos išvadų yra įdomios, teigiamos. Dabar turiu keletą klausimų. Norint pasiekti sėkmės, pažangos, ypač taptautinėse prekybos susitarimuose, nesvarbu ar tai būtų dvišaliai ar daugia šaliai susitarimai, reikia, kad šalis pasiektų sutarimo dėl nacionalinių lygmenių taikomų taisyklių. Todėl, kaip mes galime vykdyti priežiūrą arba vertinimą šioje srityje. Juk jeigu daugės prekybos, bus kurimas darbo vietos, suteikimas naujos galimybės ir su sąlyga, aišku, kad būtų gera fiskalinė, tarptautinė sistema ir tas gautas pelnas ir nauda būtų teisingai paskirstoma. Tai būtina kovojant su korupcija, kuri nuolat yra tarsi gundimas, ar tai būtų viešieji pirkimai, ar prekyba, ar kitos rytis. Taigi būtina, privalu kovoti prieš korupciją. Tai nėra PPO tikslas, tai daugiau nacionalinių institucijų prerogatyva bet e, tai tarsi prielaida, kad prekyba vyktų sėkmingai. Trečias lygmuo - tai yra visuomenės įsitraukimas. Tai yra profsąjungos, nevyriausybinės organizacijos, prekybos organizacijos ir čia mūsų patirtis e, tarp šalių įvairuoja. Parlamentas e, taip pat dažnai yra įsitraukęs, kitas įk visai neįsitraukęs pavyzdžiui, kai kurių valstybių sutartyse, sustarimuose. Todėl reikia įvertinti tas šalių vykdomas politikas, norint pasiekti nors kiek sėkmės. Lordas Harrisonas. Gerbimas pirmininkė. Aš galvoju apie tai, ką minėjo ponas Jerksas. Mes esame Europos parlamento nariai ir mes taip pat e, turime ir e, kitų šalių parlamento narių čia su mumis. Ataskaitoje kalbama apie suinteresuotų subjektų ir visuomenės įtraukimą. kolegos galėtų apie tai pamastyti, kaipgi tai pasiekti, kaip pasiekti tokio tikslo. Arba kaip PPO nariai galėtų na, suteikti išsamesnį atsakymą parlamentams, nacionaliniams parlamentams, nes yra tiek daug svarbių mūsų valstybėms jautrių klausimų. Mes e, atstovų rūmose kaip tik ir e, surengėme tokį, tokias diskusijas su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat buvo surinkta ministerinių lygių konferencija. O jūs, Europos parlamentarai, puikiai tai suvokite, kaip tai yra svarbu ir mes kaip parlamentų nariai galėtume išlikti vieningi. Tai tikrai mūsų patirtis yra labai turtinga, sako pirmininkas. Kaip antai šiandieną mm, ryte vyko diskusija su Europos komisaru Nehuchtu, kuris yra prekybos komisaras. Dabar aš ir pats norėčiau užduoti klausimą. Kalbėsiu atvirai. Mane šiek tiek nuvylė, kad e, pranešime trūksta konkrečių pasiūlymų. Todėl mano klausimas toks. Ar jūs e, sąmoningai susilaikėte ir nepatikėte tokių e, siūlymų, Ar tai reiškia, kad mes tikrai dar nesuvokiame iki galo problemų ir nerandame e, sprendimų? Ir galiausiai, kaip e, PPO buvo įvertinta šita ataskaita? Ar jūs turite kokios nors informacijos? Žodžio paprašė Jordanijos atstovas. Prašom prisistatyti. Esu Mišel Nazail iš Jordanijos. Kaip jūs ką tik pastebėjote, čia ta ataskaita yra bendro pobūdžio. Kalbate apie tokią bendrą mm, situaciją, tuo tarpu Jordanija e, gali pasiūlyti pigius e, išteklius. Tai aišku įtakoja e, Jordanijos ryšių su kitomis šalimis, tačiau pavyzdžiui, Jordanija yra taikomi apribojimai. Ir Jordanija yra viena iš pirmųjų šalių iš arabų pasaulio, kuri prisijungia prie PPO organizacijos. Aš laikausi nuomonės, kad problemos yra įvardintos plačiai antraštinėse dalyse, tačiau nieko konkrečiai nerašoma. Pra, Įsivyščiusios pramonės šalis e, turėjo daug daugiau naudos e, pasirašydamas PPO susitarimus, daugiau nei besivystančios šalis, pavyzdžiui, tokios kaip Jordanija. Taigi aš norėčiau gauti daugiau informacijos apie tuos klausimus, kurie aktualūs e, besivystančioms šalims. Ačiū. Ačiū. Dėja, panelės nariai šiandieną negali dalyvauti posėdėje ir neparengs antrosios ataskaitos. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų kalbėtojams, visų pirma, ponui Kvikui. Prašome. Dėkoju pirmininkė. Pirmas klausimas buvo susijęs su priekybai skiriama pagalba. Jeigu greičiausiai bus pasirašyti priekybos palengvinimo susitarimai, bus puikių vėždžių, kaip ateityje bus galima investuoti į besivystančias šalis. Ehm, atsižvelgiant į tai, kad priekyba prekiamis taps spartesnė, o aišku, prie to taip pat prisidės ir PPO organizacija. Nežinau, ar aš teisingai supratau atsakymą dėl netarifinių barjerų. Pone Jergonsen pasakė, kad PPO um, suteikia labai daug galimybių patvirtinti nacionalinių lygmenių e, teisės aktus. E, ir matome, kiek daug bylų e, keliama arbitražo struktūrose PPO dėl mm, jų suderinamuo su PPO taisyklėmis. Aš laikausi nuomonės, kad panaikinus barjerus E, sukūrėme daugiau liberalizavimo galimybių ir taip pat sukūrėme didesnę gerovę. Dabar dėl e, žemės ūkio produktų ir politikos. Ataskaitoje yra sakoma, kad e, na, yra pakankamai galimybių patvirtinti politinės priemonės, kad neatsirastų kažkokių prieštaravimų. Toliau kiti klausimai. Investicijos ir pokyčiai. Jeigu pažvelgsite į paskutiniuosius 15 metų, matysite, kad pasikeitė globali pridėtinės vertės sukūrimo grandinė. Kaip yra priekiaujama šiandieną? Jeigu norite sustiprinti tą E, grandinę ir jeigu darote prielaidą, kad e, produktai yra globalūs, tai ar tikrai reikalingi investicijų sustarimai? Šalis, kurios e, dalyvauja globalioje pridėtinės vertės sukūrimo grandinėje, yra pasirašusios investicijos sustarimus, tačiau ar jos laikosi nuomonės, kad tie sustarimai leido, leidžia joms pasinaudoti globalio, globalios pridinės vertės sukūrimo grandinės nauda. 2001 e, metais e, e, PPO neatsižvelgia į tam tikrus globalius pokyčius, kuriuos, kurie buvo susijęs su pridėtinės vertės kūrimo grandinės pasikeitimais. Taip pat šiame toliau dėl korupcijos ir skaidrumo. Na, jūsų priekybos santykiai taip pat priklauso ir nuo vyriausybių e, kad reikaling, reikia skaidrumo yra aišku ir apie tai kalba, e, kalbama apie ataskaitoje. E, konvergencija yra, tarp politikų yra itin aktualus klausimas. Kur yra galima pasiekti tos konvergencijos ir kada, tarkim, patvirtinta priemonė nacionalinių lygmenių pradeda kirsti su PPO taisyklėmis. Iš esmės yra daug galimybių e, pagal PPO taisyklėse patvirtinti e, nacionalinių lygmenių priemonės. Ir um, jeigu žiūrėsite į arbitražo e, komisijos e, bylas, matysite, kad e, prieš 20 metų patvirtintos priemonės, kurios tuo metu neva tai buvo suderinamos su PPO taisyklėmis, šiandieną tokiamis nėra laikomomis. laikomoms. Negaliu kalbėti apie parlamentų įtraukimą. Aš, aš laikausi nuomonės, kad tokio kaip sakant, viešieji forumai Ženevoje yra labai svarbus. Ehm, aišku, yra tokia tendencija, kad verslas bendrauja su verslu, o nevyriausybinės organizacijos bendrauja su nevyriausybėmis organizacijomis, tačiau, mm, na, pastaruoju metu tikrai buvo labai įdomių bendrų renginių, bet aišku, e, galutinį sprendimą e, dėrybose turi priimti PPO. Pirmininkė, jūs esate nusivylęs konkrečiais pasiūlymais, tačiau jeigu perskaitysite e, mūsų ataskaitą, tų e, pasiūlymų yra, galbūt jie nėra pakankamai konkretus. E, tai yra Ir svarbiausia, kad tai nebūtų tie pasiūlymai, kurių nebūtų įmanoma gyvendinti. O jūs esate teisus, kad jeigu yra politinė valia dėl pažangos PPO, o šiuo metu ta politinė valia yra matoma, tai tada galite sakyti, kad šioje ataskaitoje nėra pakankamai e, pateikta pasiūlymo. Tačiau ši ataskaita parodo, kad e, yra vis dar labai daug dalykų, dėl kurių mes turime dar dėrėtis, pavyzdžiui, dėl eksporto pribojimų, dėl investicijų, dėl paslaugų. Tai yra e, tie klausimai, dėl kurių reikės susitarti. Ataskaitoje mes galime pateikti pasiūlymus. Tačiau galutinį sprendimą turės priimti PPO narės. Ar dėl vieno ar kito dalyko uh, galima pasiekti konsensusą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jorgensen. Kai, kai kurios šalis priešinasi palankesnių priekybos sąlygų susitarimams, kad pasiektų savų tikslų. Gal galite įvardinti tą šalis? Ačiū pirmininkė. Nevardinsiu tų šalių. Uh, tačiau tikiuosi, kad visos šalis e, konstruktyviai dalyvaus e, Ženevos sustikime ir pasieks e, tų rezultatų, kad būtų galima padaryti kuo daugiau pažangos. Norėčiau atsakyti į kai kuriuos klausimus. E, dauguma klausimų buvo skirta ataskaitos autoriams, tačiau yra ir klausimų, kurie skirti konkrečiai komisijai ir juos atsakysiu pirmiausia ir po to pateiksiu bendrų komentarų dėl to, kas buvo pasakyta. Dėl Europos komisijos, dėl E, fitosanitarijos e, srities ir jos e, reglamentavimo, tai yra mūsų produktų saugos klausimų ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad ES yra parengti labai įsamus fitosanitarijos sritį reglamentuojantis teisės aktai, kurie taikomi priekybai su ES šalimis ir tie teisės aktai yra įgyvendinti. Taigi galiu tik tai paliūdyti, kad mes įgyvendiname esamus teisės aktus ir rengiame naujus, kai jų reikia užtikrinti e, ES vartotojų sveikatą. Taip pat buvo užduota nemažai klausimų dėl priekybos poveikio lygybei, šalių vystimuisi ir taip toliau. Šiuo atžvilgiu aš norėčiau atkreipti dėmesį į dokumentą, kurį pristatė komisaras Baroso e, tarybai. E, ir būtent ten kalbama apie e, nacionalinių teisės aktų svarbą kad valstybės galėtų pilnai pasinaudoti priekybos liberalizacijos teikiamą naudą. E, taip pat buvo sakoma apie tai, kad e, ataskaita pernelyg bendra, per mažai detalių, kalbant apie tam patiktas rekomendacijas. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra viena išimtis susijusi su PPO, TDI ir lankstumo poreikiu. Taip pat, kur kalbama apie valstybių narių atsakomybę. Manau, kad rekomendacijos šiuo atžvilgiu labai yra konkrečios, kur kalbama apie lankstumą, ypač lyginant e, tą dalį su kitomis ataskaitos dalimis, kurios yra tikrai bendro pobūdžio. Taip pat yra pripažįstami tie pokyčiai, kurie įvyko globalioje ekonomikoje per pastaruosius dešimt metų. Taip pat keliamas klausimas, kaip tie pokyčiai įtakoja daugia šalę e, prekybos sistemą ir kaip į visą tai galima būtų atsižvelgti mūsų darbuose e, Ženevoje. E, taip pat buvo užduotas klausimas. Taigi, kodėlgi yra ataskaita tokia bendro pobūdžio ir kai jinai buvo pristatyta, parlamento nariai pripažino, jog yra nemažas skirtumas tarp ekspertų toje grupėje ir daugelis klausimų ne tik e, dėl diferencijavimo ir lankstumo kėlė daug e, ginčių. Taigi tiek būtų mano atsakymų ir esu pasirengusi dar atsakyti. Taigi dabar yra 23 punktas, kurį mes nagrinėjome. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų diskusijose. Jūs galite, aišku, ir pasilikti dar toliau mūsų posėdėje, bet jeigu jūs e, vis dėlto išeisite, tai mūsų posėdis rytoj tęsis 10 ryto. Ir noriu paprašyti, kad jūs sugrįžtumėte maždaug į posėdžių salę po 9.15, kad mes galėtume pradėti posėdį laiku. Tai bus mūsų valdymo komiteto posėdis. Taigi, ačiū visiems. Dabar grįžkime prie praleistojo punkto, 20 punkto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 Būkit malonus tie, kurie išeinat iš salės, tai padaryti ramiai, tyliai, kad mes galėtume tęsti savo darbą. Ah, okay. Next item again. Taigi, 20 darbo atvarkės punktas Tai yra nuomonė, mūsų komiteto nuomonė Envy komitetui, kuris yra atsakingasis komitetas. Tai yra degalų kokybės direktyvos ir atsinaujančių išteklių energijos direktyvos dalinis pakeitimas. Mūsų nuomonės referentė Josefa Andrės Barėja Ir dabar mes aptarsime tuos pakeitimus, kurie jai buvo pateikti, rengiant šitą nuomonę. Ir vėl prašau, būkite malonus. Ar galit tyliau? Taigi, Josefa, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų tai yra nuomonės projektas, Envy yra atsakingas komitetas, tačiau jau esame kalbėję, kad Tai yra pirmas e, nuomonės projektas, prasideda nauja diskusija. Čia kalbame apie degalų kokybės direktyvą ir atsinaujančių išteklių energijos direktyvą. 103 pakeitimus gavome, tai yra daug. Taigi matome, kad iš tikrųjų šis dokumentas yra ypatingai svarbus ir šis pranešimas taip pat labai svarbus. Yra keletas klausimų, kuriuos, į kuriuos gerbėme ypatingą dėmesį. Pirmiausiai, tai įlūk apskaičiavimas, kaip žinome, tai yra jau aptartas modelis. Mes jau praeitą kartą pristatydami šitą dokumentą kalbėjome, tikriausiai šitas modelis nėra tobulas. Pripažįstam, kad negalim jo ignoruoti, jis yra būtinas. Taip pat reikia konstatuoti, kad e, šiaip ar taip reikia reikalauti, kad duomenys būtų patikami, patikimi įrodomi, jeigu kils ginčių. Taip pat mes manome, kad reikia skaičiuoti CO2 nuo 2001 metų, bet manome, kad antrųjų, de, antrosios kartos biodegalai turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir pirmosios kartos biodegalai. Nemanome, kad turi būti skirtumų, manome, kad šitas modelis nėra pakankamai subrendęs tam, kad būtų galima iš karto jį taikyti dėl to, kokiu rezultatu gali turėti artimoje ateityje. Manome, kad reikia pereinamojo laikotarpio ir manau, kad čia galima būtų kalbėti apie tam tikrą lankstumą. Kalbant apie kap, apie bžup, e, mums įdomus yra pasiūlymas įtraukti į 10 procentų e, energiją atsinaujinančių energijos šaltinių. Manau, kad tai būtų labai geras pasiūlymas, jeigu, nes šitas apskaičiavimas yra gana sudėtingas ir jeigu ir gali būti, kad nebus pakankamai stimulas duodamas antros kartos bio degalų, o būtent šitas dokumentas ir, ir, ska, ir nori paskatinti antrosios kartos bio degalų e, naudojimą. Taigi mes pateikėme pakeitimą, kuriuo galėtumėm iš, išspręsti šitą problemą. Taip pat įdomus pasiūlymas dėl nacionalinių e, tvarumo sistemų e, flek, lankstumo ir efektyvumo sustiprinimas. Nežinome, ar tai tikrai yra nacionalinė kompetencija ir kaip šita priemonė turėtų būti taikoma. Tai reikėtų e, labiau išaiškinti, tikimės to tai išgirsti iš komisijos. Nenoriu įsiplėsti ir labai sudėtingas dokumentas, techninis dokumentas, vyko daug techninių susitikimų ir manau, kad reikia stengtis ieškoti sąlyčio taškų, o ne problemų. Ir taip galbūt išspręsime tas problemas, kurios kyla, nes šitas dokumentas, kaip jau sakiau, sukelia labai daug lūkesčių. Taigi norėčiau iš komisijos išgirsti paaiškinimą, koks bus taikomas bžup modelis ir tvarumo modelis. Tai tie du pagrindiniai ramšiai, nuo kurių galima bus atsispirti. Ačiū. Shall... Tai, tie pakeitimai rodo, kad tema kelia susidėmėjimą. Dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat e, dėkoju už tą pirminį pristatymą nuomonės referentės. Aš manau, kad tikrai, kai vyko pirmasis šešėlinių e, pranešėjų posėdis, buvo įmanoma jau identifikuoti tam tikrus klausimus ir tvarumo kriterijus. Ir tai vis dar išlieka galimybė, pavyzdžiui, mūsų frakcijoms rasti bendrą vardiklį ir surasti sprendimus. Juk pranešėja jau paminėjo tuos svarbiausius, mm, sunkiausius klausimus. Tai yra skaičiavimo klausimai. Dėl jų Mes jau diskutavome ir kiti komitetai įsitraukė į diskusijas. Net jeigu komisija pripažįsta, kad e, įlūk efekto apskaičiavimo metodas negali būti laikomas e, patikimu, Aš nesutikčiau su pranešėja, kad e, jis netobulas ir mums dar kažko trūksta. Tikrai, jeigu jis, tas metodas netobulas, tai mes turėtume atsargiai mm, juo naudotis. Berlyno technikos universitetas atliko tyrimą ir jisai teigia, kad tiesiog žemės paskirties keitimo modelis, tas įluk modelis, grindžiamas įvairiausiais e, skirtumais, e, tai yra net, kuris siekia iki nuo 2 iki 1600 procentų pokyčių mes turėtume įsiklausyti į mokslininkų perspėjimus ir remtis tokiais moksliniais duomenimis, nes e, srityje trūksta aiškumo, todėl mes sektoriuje galime sukelti tikrai daug žalos, daug darbo vietų gali būti prarasta. Yra ir dar kitų dalykų, kuriuos aš norėčiau pastebėti. Politikai gali pateikti įvairiausių nuomonių, tačiau kai kalbame apie antrosio, antrąją kartą, tai mums būtina išvengti tų biokūro skirtingo traktavimo. Daug. Mes e, turime biokūro generatorius, kurie taip pat priklauso nuo antrosios ir trečiosios kartos e, degalų, tačiau situacija nėra tokia jau aiški. Taigi, kai mes turime šitą biokūro daugiklį, tai dar nereiškia, kad e, automatiškai transporto sektorija biokuras bus naudojamas daugiau. Jeigu šitas daugiklis padidins biokūro naudojimą, tuomet jūs negalėsite pasiekti to tvaraus mm, pakeitimo Ir tai net ekonominio, e, ekonominių požiūrių bus beprasmiška ir, kažin, ar vartotojai bus pasiruošę sumokėti tokią kainą. Todėl mes turėtume galvoti apie ilgalaikės perspektyvas šiai pramonė ir apskritai ekonomikai Europoje. Pasvarstykime, koks gali būti poveikis prekybai ir prekybai žaliavomis vidutiniu laikotarpiu yra pavojus, kad mes tapsime dar labiau priklausomi nuo importo, jeigu laikysimės tokio požiūrio. Taigi aš daugiau nenorėčiau pateikti tų techninių detalių, mums reikia pasiekti politinį sutarimą. Ačiū. Ačiū už puikų pranešimą. Tai yra problema, kurią mes pažįstame, ji tampa vis aktualesnė ir mm, mes žinome, kokie yra mm, šio pasiūlymo šalutiniai poveikiai. Mes norime mažinti, sumažinti CO2 e, emisijas ir manėme, kad mūsų pateiktas pasiūlymas buvo geras, tačiau buvo e, tam tikra protingų žmonių grupė, kuri tiesiog e, pasinaudojo E, teisės aktu ir būtent e, jų veiksmai priveik, prie, lėmė žemės ūkio paskirties e, pakeitimą, ko mes anksčiau buvome nenumatę. Mano kolegos yra pateikę labai daug pakeitimų pasiūlymų, kurie yra labai konstruktyvūs. Šiame kontekste komitete mes gauname tai daugiau, tai mažiau informacijos um, apie prekybinius aspektus ir uh, E, galime tiesiog pasakyti, pritar, pareikšti savo pritarimą arba ne. Ketvirtame e, pakeitime sakome, kad šis pakeitimas turi gauti pilną ataskaitą, nes mes turime būti įtraukti į visą procesą nuo pačios pradžios. Ir tai man yra labai svarbu. Žemės nusavybės klausimas besivystančiose šalyse yra labai didžiulė problema. E, na, galbūt tai nėra susijęs su priekyba, Bet kai mes kalbame apie e, žemės paskirties pakeitimą, tai e, besivystančiose šalyse e, yra vis dar problemų dėl struktūrų, kurios, kurios pavyzdžiui, užsijimtų žemės nusavybės teisų pripažinimo. Dažnai, pavyzdžiui, tokiais, tokius sprendimus priema prie, ginčių vadovai ir dažnai, tarkim, žemė yra nusavinama ir dėl to kyla labai daug problemų vietos bendruomenėmis. E, aišku, mes šiame komitete dažnai kalbame apie prekybą, apie žmogaus teisės e, ir panašiai. Pavyzdžiui, kalbant apie Kolumbiją, e, Kolumbijos dėl Kolumbijos diskusijos vyko ne vieną kartą ir matome, kad jau dabar tos diskusijos duoda rezultatus. Uh, E, taip pat ir diskusijos dėl žemės. Įdomu būtų e, pažiūrėti į skaidrumo klausimą. E, šis klausimas taip pat yra mums aktualus, ypač kalbant apie besivystančias šalis. Skaidrumas yra būtinas. E, siekiant užtikrinti, kad e, e, žemė nebūtų netesėtai nusavinta. Aš, pažiūrėjau, visai nesiniai apsilankiau vieno Malavio kaime, kuriame, galiu pasakyti, buvau pirmoji baltoji moteris apsilankiusi kaimelis yra izoliuotas, tačiau gyventojai naudojasi mobiliaisiais telefonais. Taigi būtent e, technologijos, naujosios technologijos gali padėti užtikrinti skaidrumą. CO2 emisijos bus mažinamos, jeigu bendradarbiausime su pramonės atstovais, su valstybėmis narėmis, su komisija ir jeigu tas bendradarbiavimas bus konstruktyvus. Šis pranešimas pasirodė laiku ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, bijau dėl pernelyg sudėtingos apskaitos sistemos. E, e, Pasistengime pažiūrėti į šį klausimą jautrai. Pasistengime užtikrinti, kad apskaitos taisyklės būtų kuo įgalima paprastesnės. Ačiū pranešėjai už pranešimą. Dėkoju. E, turime baigti diskusiją šiuo klausimu po dešimties minučių. Prašau jūsų supratimo ir norėčiau dabar suteikti žodį Paului Murphy. Prašome, guoja e frakcijos vardu. Ačiū, ačiū pranešėjui. Iš pranešimų yra aišku, kad e, kai, kuriais, kai kurie pakeitimai reikalauja dviejų skirtingų ir dalykų. Uh, Taigi aš manau, kad e, dėl kai kurių aspektų reikės e, suformuoti kompromisus. Dėl kitų dalykų dėja kompromisai yra neįmanomi. Aš laikausi nuomonės, kad e, reikia kelti štai kokį klausimą. Ar mes rimtai esame nusiteikę kovodami su CO2 emisijomis? Ar esame e, pasirengę priimti pasakmes, kurios atsirado su pirmos kartos biodegalais? ir ką mes manome apie direktyvas, kurios bando išspręsti susidariusios problemas, pavyzdžiui, dėl e, šilumų šias dujų ir panašiai. Mes pateikėme pakeitimus, siekdami įvardinti tuos aspektus, kurie mums yra aktualiausi. E, visų pirma, norime, kad būtų numatytas 5 procentų pirmos kartos biodegalų naudojimo e, limitas. Tačiau sakome, kad mums yra primtinesnis 3 procentų skaičius, e, nes žinome, kokias problemas kelia pirmos kartos biodegalai. Toliau dėl įluk veiksnio įtraukimo. E, e, kad į jį reikia atsižvelgti jau tada, kai įsigalios direktyva. E, Trečias dalykas - reikia sustiprinti e, patvarumo kriterijaus taikymą, e, daugiau dėmesio e, skiriant žemės nusavinimui, vietos bendruomenių teisių ir taip toliau. Tai yra labai svarbus tvarumo kriterijai, kuriuos reikia atsižvelgti. Galiausiai reikia sustiprinti reikalavimų laikymusi sistemos priežiūrą. O mes jau turime patirties, e, kokį modelį taikyti situacijos įvertinimui. Taip pat kyla dar vienas klausimas dėl pačių produktų, kurie yra e, įvardinami kaip pažangus ir kurie iš tiesų atitinka antros ar trečios kartos biodegalams keliamus kriterijus. Mes tiesiog norėtumėm uh, E, išbraukti tam tikras teksto dalis, kuriuose kalbama apie efekto daugiklį, e, nes tiesiog norime visų pirma įsitikinti, kokią iš tiesų naudą e, teikia produktai prieš jiems taikant kažkokį efekto ar poveikio daugiklį. Helmut Scholz, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš e, iš pat pradžių e, prieštaravau kvotų įvedimui, nes supratau, kad tokios kvotos tik tai nulems neteisingas investicijas. Tačiau tuo metu sulaukiu kritikos iš e, aplinkosauginių organizacijų, kurios apkaltino mane protekcionizmu. Tačiau aš norėjau, kad būtų užtikrintas uh, E, tam tikras padarytų investicijų apsaugos lygis. E, be to, e, perinamasis laikotarpis turėtų būti organizuojamas taip, kad padarytos investicijos mm, neišnyktų ir liktų ilgalaikėje perspektyvoje, nes antrai būtų sugriauta labai daug e, darbo vietų. Taigi aš siūlau sukurti tom tikrą perinamą, tokį palaipsnį pereimą nuo vienos sistemos prie kitos. Toliau importo klausimas. E, jis tai turėtų būti sprendžiamas kartu su gamybos e, klausimais. E, biodegalams taikomos kvotos turėtų būti derinamos e, su importu. Reikia žiūrėti, ar trečiose šalyse pagaminti biodegalai atitinka na, ES taikomus standartus. E, dėl eksporto paramos. E, negalime leisti, kad e, etanolis iš Brazilijos būtų importuotas Junktinės Amerikos valstijas, o toliau pati, pasektų, pa, pasiektų um, ES uh, valstybės narės. Uh, Toliau ką daryti su aliejumi, panaudotų aliejumi. Pavyzdžiui, Belgijoje e, suvalgoma labai daug keptų bulvyčių ir joms pagaminti yra naudojama labai daug aliejaus. Ir jeigu leisime aliejų, iš aliejus gaminti biodegalus, E, galėsime netiesiogiai paskatinti panaudoto aliejaus importą iš trečiųjų šalių. Ačiū pranešėjai, aš irgi kalbėsiu labai trumpai. Irgi kai ką pakomentuosiu, bet norėčiau pabrėžti ir tai, ką ponia Köstinger sakė ir Bernd Lange. Pasitengsiu kalbėti paprastai. Buvau vienas iš pirmųjų kurie augino rapsus Vokietijoje. Ir tiesą sakant, nežinau, kaip šiame pranešime vertinama rapsai. Dar niekada nesu matęs praščiau įvertintų rapsų ar tiek mažai dėmesio skirta, kad būtų rapsams. Ypač kalbant apie antros kartos biodegalus. jeigu kalbam apie um, kažkokį produktą, kuris paskui deginamas tampa antros kartos biodegalų, tai kodėl nekalbam apie rapsus, mes kalbame apie biomasę, kuri galėtų pakeisti paskui, tarkim, aliejų ar kitokį de, kitokius degalus, kurie yra skir, skirti uh, šildymui. Taigi mes kalbame apie antros kartos degalus, biodegalus. Aš, pavyzdžiui, neleisčiau, kad šienas ar šiaudai būtų naudojami kaip antros kartos degalai, nes šiaudai turi būti naudojami žemės ūkija, trešti e, dirvą. E, šiaudai yra reikalingi tam, kad būtų trešiama dirba. Todėl nesuprantu, kodėl žalieji nori, kad rapsai būtų antros kartos e, biodegalai. Paprastai žalieji kalba apie proteino strategiją. Tai jeigu auginame rapsus ir keturias tonas e, rapsų surenkame ir turime tris tonus, tonas E, pašarų su proteinu ir, ir vieną toną, žodžiu, prarandame dvi, dvi tonas rapsų, prarandame dvi, dvi tonas ypatingai daug proteino turinčių produktų. Todėl aš ir nesuprantu, kodėl toks sprendimas pasirinktas. Rapsai yra vienas iš geriausių, viena iš geriausių vidutinių kultūrų, žemės ūkio kultūrų. Tai yra viena iš nedaugelio žemės ūkio kultūrų, kuri gali padengti dirvą ir apsaugoti nuo erozijos. Ir jeigu taikysim tokią politiką kaip įlūk, mes tam iškirsim kelią. Nesuprantu, kaip čia buvo, kaip čia tie mokslininkai paskaičiavo. Man atrodo, kad jie visiškai nieko neišmano apie žemės ūkį. Dabar išklausysime komisijos ponas Franštein. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už puikų pranešimą ir už puikias diskusijas šiandieniam posėdėje. Ši tema susilaukia jūsų susidomėjimo, puikiai suprantam, nes Čia tam dokumente yra labai daug svarbių tarptautinės prekybos aspektų, kurių negalima pamiršti. Iš pradžių, iš komisijos pusės norėtume pasakyti, kad pritarėme tam, kad e, kokį sprendimą berastumėm dėl netiesioginių žemės paskirties keitimo e, turės šis sprendimas praeiti PPO e, įvertinimą. Ir tai matyti iš komisijos e, poveikio vertinimo, kad mes tokį kriterijų taikėme. Manau, kad komisijos pasiūlymas iš tikrųjų atsižvelgia į PPO reikalavimus ir verta skirti kelias minutės, paaiškinti komisijos pasiūlymą, kuris susijęs būtent su bendra žemės ūkio politika, kur besvarstytumėm šitą pasiūlymą, ne tik tai šiame komitete, panašu, kad nėra iki galo aišku, ką reiškia bžūp šiame kontekste praktiškai. Pirmiausia, reikia suprasti, kad kalbame ne apie tai, kiek pirmos kartos biodegalų galima sunaudoti, ar kiek pirmos kartos biodegalų galima pagaminti ES. Bet kalbame apie tai, kiek mes per Europos direktyvą skatiname gaminti pirmos um, kartos biodegalus energetikos srityje. Jeigu žup yra 5 procentų, tai nereiškia, kad valstybės narės negalės viršyti šito numatyto kiekio, kalbant ir apie vartojimą ir gaminimą pirmos kartos biodegalų. Taip pat tai nereiškia, kad valstybės narės negalės skirti subsidijų e, įprastiniams biodegalams daugiau negu yra numatyta. Tai tiesiog reikš, kad kai valstybė narė galėsite padidinti procentą Ir tie papildomi, papildomi procentai, nuo, nuo deš... penki turi būti iš pirmos kartos biodegalų, o kiti penki, e, kad pasiektumėte dešimt, turi būti iš kitų atsinaujinančių e, šaltinių. Mes tikrai nenorime užblokuoti ar stabdyti biodegalų gamybos valstybėse narėse. Mes norime priešingai suteikti didesnę paskatą norėčiau paaiškinti ir patį modelį, nes daug kas apie tai užsiminė ir klausė. Komisija labai aiškiai išdėstė savo nuomonę dėl modelio griežtumo, kuris buvo naudojamas sudaryti šitą pasiūlymą. Mes nemanome, kad tas modeliavimas ir tie reikalavimai yra pakankamai griežti tam, kad būtų naudojami reglamentavimo tikslams. Nemanome, kad modeliavimą galima naudoti tam, kad būtų nuspręsta, kokie biodegalai yra tvarūs, o kurie nėra tvarūs, ar kuriems turėtų būti skir skiriamos valstybės subsidijos, kuriems ne. Manome, kad modeliavimas yra pakankamai tvirta sistema, kad būtų nudomas kaip kaip signalas siekiant padidinti skaidrumą, e, pranešinėjimą, informacijos teikimą komisijoje ir taip toliau. Taigi, dėl šios priežasties manau, kad mes jau atsižvelgėme į tai, kad yra įvairiausių neiškumų dėl modeliavimo ir tie neiškumai artimiausių laikų greičiausiai neišsispręs. Kalbant apie pakeitimus, kuriuos pateikė šis komitetas, jų yra tikrai labai daug, nes neba, net nebandysiu aptarti visų, bet norėčiau pakomentuoti keletą. Pirma, kaip atsiskaityti dėl elektros iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Direktyvoje numatyti tikslai ne, yra ne biodegalams, bet atsinaujinančiams energijos šaltiniams transporte, tai pavyzdžiui, atsinaujinanti elektra bus irgi naudo, įskaičiuojama, jeigu ir naudojama transporte. Mums kelia nerima tai, jog elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių geležinkelyje bus įskaičiuojama, tada bus peržengta 10 procentų taikomas daugiklis, nes dažniausiai geležinkelio srityje mes dabar taiko, e, naudojame energiją iš atsinaujinančių elektros šaltinių ir jau praktiškai būtumėm pasiekę tą tikslą. E, kelių transporte mes netauk, netaikytumėm daugiklių, nes manome, kad reikia papildomų paskatų elektriniams transporto priemonėms, mašinoms, tariant, bet ne geležinkeliams. Dar buvo užduotas klausimas dėl žemės nusavybės. Tai yra svarbus klausimas. Komisija kovo mėnesį apie tai pateikė ataskaitą. Tai buvo pažangos ataskaita. Ir primė išvados, kad kol kas nėra įrodymų, jog papildoma biodegalų paklausa ES būtų sukėlusių kokiu nors neigiamų pasiekmių žemės turėtojams ar teisėjai į, į, į žemę ir taip toliau ES, bet mes ir toliau stebėsime situaciją. Dar paskutinis dalykas susijęs su Dėl daugiklio manau, kad turime nusiųsti rinkai aišku ženklą, kad biodegalams reikia skirti didesnę vertę. Tai būtent yra biodegalai. Būtent tiems biodegalams, kurie yra gaminami iš to, ko nereikia auginti. Tai yra e, atliekos arba dumbliai ir panašus, panašios medžiagos, kurių nereikia auginti, kuriams nereikia dirvos, nes mes nenorime, kad būtų naudojama daugiau dirvos jiems užauginti. Tai tokie mano pastebėjimai ir lauksime tolimesnių diskusijų dėl pasi, dėl, dėl pakeitimų. Pirmininkas, ačiū, suteiksiu žodį pranešėjai Josefai Andrės. Ačiū. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Dėkoju ir tiems, kurie pritarė, ir tiems, kurie nelabai. Manau, kad e, pozicija iš principo yra aiški, nes nenorime kad būtų gaminama mažiau e, maisto produktų, kad būtų e, kertami miškai trečiosiuose šalyse, kurios mums teikia biodegalus ir kad norime sumažinti išmetalus. Esmė yra sistema. Iliuk yra tvirta sistema, tvirtas modelis, bet dabar komisija sako, kad nėra pakankamai tvirtas, bet iš principo tai yra vienintelis modelis, kokį turim. Nežinom, ar kitos, kiti universitetai turi pasiūlyti kitų modelių, bet iš principo tai yra tas modelis, kurį komisija pateikė, kuris mano, kad yra teisingas ir kurį iki šiol mes taikėme. Tai yra modelis, kurio pagalba mes už, užkirsime kelią miškų kirtimui ir kad maisto produktams naudojamos dirbos būtų naudojamos biodegalams. Taigi pirmas klausimas, ar toliau naudosime šitą modelį ir antras klausimas, galimybės, ar mes naudosime tam tikriems produktams tuos daugiklius, ar naudosime kažkokias procentinės vertes. Ir mums ir komisijai kelia nerima šitas klausimas, kalbant apie poveikio vertinimą, mes paprašėme vertinimo, o kalbant apie įmonių interesų gynimą, įmonių, kurios investavo, Jos sako, kad ir norėčiau sužinoti komisijos nuomonę. Šitos įmonės sako, kad antros kartos biodegalai dar yra ne, negaminami ir šitas pranešimas yra skirtas paskatinti antros kartos biodegalų gamybą. Taigi reikia suteikti tam, tikrą, mm, tam tikras ribas e, pirmos kartos biodegalams ir tam tikrus antros kartos. E, Mes kalbėjome apie, pavyzdžiui, elektrą ir reikia toliau pateikti techninių konkrečių pasiūlymų tam, kad išsiaiškintumėm, kokia yra ta tikroji konkrečioji žinia, kurią nori nusiųsti rinkai, mes norime apsaugoti žemę, norime, kad nebūtų auginami biodegalai tose dirvose, kurios yra skirtos maisto produktų e, auginimui ir, žinoma, norime sumažinti CO2 išmetalus. Man kol kas nėra aiški pozicija komisijos, mes reikia, reikia dirbti toliau, šis klausimas yra tikrai labai sudėtingas. Yes. Ačiū. Tikrai labai sudėtingas klausimas. Komitete balsuosime per kitą eilinį intas posėdį birželio mėnesį. Dabar pereisime prie 25 klausimo. Tai bus delegacijos, šio komiteto delegacijos vizito ataskaitos pristatymas. Delegacija lankėsi Trinidade ir Tobage tai buvo Kariforum ir ES jungtinio parlamentinio komiteto posėdis. E, mūsų pranešėjas Adeidas Martinas jam ir suteikiu žodį. Just to remind colleagues that it was this committee. May I have your attention, please? Just to remind colleagues that it was this committee that insisted. Aš tik tai norėjau priminti kolegoms, kad e, kai mes e, dėrėmės dėl kariformo, tai buvo įsteigtas ir priežiūros komitetas, e, kuris stebėjo, kaip yra įgyvenimas IPA. Taigi tai antrasis sustikimas. Pirmasis sustikimas buvo 2011 metais Briuselėje. Šį kartą mes susitikome Trinidadė ir Tobage. Sustikimas buvo tikrai puikiai suorganizuotas. Jame dalyvavo E, aukščiausio lygio AKR partneriai. Mūsų delegacija sudarė šeši parlamento nariai, tačiau visi iš jų vaidina labai aktyvų vaidmenį konferencijose. Ir taip pat e, kartu su mumis vyko Alina ir Lenka, mūsų padėjėjas. Taigi komitetas, jungtinis parlamento komiteto komitetas turėjo savo taisyklės ir mums pavyko susitarti dėl to, kas pirmininkaus, kiek laiko, taigi tai yra svarbu, nes leidžia daryti gerus sprendimus. Antrosios sesijos metu Kariformo generalinis direktorius patikė savo pranešimą, tai buvo tavo tikrai spūdinga, darbas atliktas irgi didelis. Naujasis generalinis direktorius atrodo tikrai yra labai profesionalus ir mums minėjo keletą dalykų. Pirmiausia, kalbėjo apie tarifų sumažinimą, ypač naudotiems automobiliams ir taip pat popieriui. Ne viena iš problemų kol kas nėra išspręsta, nes komisijos nuomonė yra labai griežta ir mes negalėjome pakeisti tos pozicijos. Buvo kalbėta apie žadėtas prekybos priemonės, kurios nebuvo įgyvendintos. Mes žinome, kokia yra parlamento ir komisijos pozicija dėl diferencia... E, būsimosios pagalbos diferencijavimo AKR šalims. Ypač buvo pabrėžta, kultūriniai aspektai ir švietimo klausimai, nacionalinio paveldo klausimai visame regione. Iš to galima būtų gauti tikrai daugiau ekonominės naudos, kuria būtų pasinaudota ne tik tuose konkrečiuose valstybėse. Šiame parlamente vyko labai išsamios diskusijos dėl AKR šalims išduodamų vizų. Ir dabar tiems verslo atstovams, kurie vykdo prekybą su ES iš AKR šalių, patiria tam tikrą diskriminaciją, gaudami vizas. Toliau, kitas klausimas buvo dirbamoji pramonė. Čia sunku pasinaudoti gaunama ekonominė nauda, bet atstovai išreiškė vilties, kad jie pasinaudos ateityje tą ekonominę naudą. Bus bandoma pritraukti į regioną studentų, į universitetus ir kad jie prisidėtų prie tos ekonomikos augimo. Taigi konferencija baigėsi, kurioje taip pat dalyvavo ir Europos misijų atstovai. Konferencija vyko tikrai labai sklandžiai, visa organizacija buvo puikiai ir IPA kol kas dar neveikia, kaip žinia, ir negalima iki galo pasinaudoti jos teikiamą naudą. Taigi, ta aplinka buvo tikrai pakankamai palanki, kaip susidarėme įspūdį. Dabar pradėsime diskusijas. Ačiū pirmininkė, tiesiog norėjau pasakyti, pritarti tam, ką pasakė kolega Davidas Martinas. Jisai buvo puikus delegacijos pirmininkas. E, atmosfera tarp Europos parlamentarų buvo puiki. Buvo puikiai suorganizuotas visas susitikimas iš priimančios šalies. Manau, kad tai yra šalys, kuriams turime padėti, jos turi tam tikrų sunkumų. Yra įvairiausių asociacijų tame regione į kurias įnenė tos pačios šalis, Kariforum, Karifor ir kitos organizacijos. Ir vienose yra vienos šalis, kitose kitos, ne visada tos pačios, todėl yra gana sunku susitarti su tomis šalimis ir su tomis organizacijomis. Bet reikia nepamiršti, kad kai kurios šalis ir kai kurios teritorijos jos priklauso Europos didžiosioms šalims bet jos yra Karibų šalis, taigi vėl iškyla sunkumų tarp jų susitarti ir pasiekti vienbalsiškumo. Bet kuriuo atveju pagrindinės temos, apie kurias buvo kalbėta, jas paminėjo delegacijos pirmininkas David Martin. Manau, kad reikia tęsti vystomai bendradarbiavimą iš ES pusės. Aš dalyvauju ir e, to komiteto veikloje ir pabrėšiu tą svarbą. Ir iš tikrųjų dėl vizų į Europą buvo išreikštas didelis susirūpinimas. Tai buvo viena iš daugiausiai kartojamų temų. Ir buvo klausima, ar galima susilaukti tam tikro lankstumo, švietimas, muitai ir taip toliau. Tos, tos temos, apie kurias kalbėjo Tėvydas Martinas, irgi buvo e, aptariamos prane, e, pranešimas. Yra puikus ir turiu labai mažai ką pridurti. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pridurti? Dėkoju taip pat ir aš Davidui. Tikrai buvo įdomus vizitas, o be to ir sritis yra labai įdomi, nes yra ir tokių kitokių tarp valstybinių santykių, nes šalis, aišku, kreipia žvilgsnius į JAV. Taip pat šalis yra ir Pietų Amerikos, Latino Amerikos dalimis, o taip pat yra ir Europa, su kuria šalis sieja istoriniai ryšiai. Šį rytą mes diskutavome apie šios klausimus ir taip pat diskutavome praeitą savaitę dėl laisvos prigybos starties su JAV. Bet kaip jau buvo pastebėta, tie kultūriniai ryšiai turėtų būti plėtojami Kariforum rėmose ir ekonominės partnerystės susitarimo rėmose. Tai yra tapatybės aspektas ir šalis turi pasimokinti ir turi kai ką mums pasakyti. Toliau, vizų klausimas. Tai yra labai jautri tema. E, mūsų partneriai tai pabrėžia ir manau, kad mes čia e, klaidingai vertiname situaciją. Tikrai negalime tikėtis iš Trinidado ir Tobago e, imigrantų srauto ir negalime diskriminuoti jų verslininkų. Dėkoju. Davidai, ar jūs dar turite pastabų? Kaip jūs vertinate Kariforum atstovų darbą? Ar jie laikosi to sustarimo? Klausimas puikus, nes tas parlamentinis forumas yra tarsi parlamentas. Susitikime dalyvavo aukšto lygio atstovai. Mes buvome parlamentarai, susitikime su ministrais. Ir tikslas, kuriant tokį parlamentinį forumą, buvo suburti parlamentarus, parlamentų narius. Bet, e, kaip jau minėjau, vyriausybės labai įsitraukusios į ekonominės partnerystės sustarimo vykdymą. Uh, bet kokiu atveju svarbu, kad yra toksai Junktinio parlamento komiteto darbas ir svarbu stebėti, kaip yra vykdomasi ir laikomasi to partnerystės ekonominės partnerystės sutarimo. Toliau 26 darbo tarkis punktas pati susijusi su trišalėmis dėrybomis. Pranešėjų nėra mūsų posėdžių salėje, bet yra protokolas, kuris e, kalba apie, kalbama apie šitą, šitos dėrybas. Toliau mikrofinansinė sistema ir, ir Gruzija. Man atrodo, kad dėl abiejų klausimų mes artėjame prie sutarimo su taryba, nes komisija atsijėmė savo iniciatyvą dėl e, pagrindų reglamento, tačiau mes su taryba susitarėme tarsi virtualiai. Ir prieėmė išvados paskelbti, parengti bendrą deklaraciją dėl Gruzijos. Taigi yra atskiras reglamentas ir yra ta bendra deklaracija, kurią, į kurią mes norime įtraukti tą sustarimą, kurio pasiekime su taryba. Jo mes neįtrauksime į reglamentą, nes, e, kaip jau minėjau, komisija savo iniciatyvą atsijėmė. Netrukus dar šį vakarą mes e, pradėsime trilogo dialogą ir galbūt pasieksime to sutarimo. omnibus. Dėl omnibus 1 ir 2. Pirmikaujant Airijai buvo pasiekta jau nemažai, buvo atsižvelgta į mūsų reikalavimus dėl omnibus 1 ir omnibus 2 pranešėjas dabar laukia šešėlinių pranešėjų nuomonės kad tarybai pateiktų mūsų nuomonę ir galimas daiktas, kad vertimas bus teigiamas tiems tarybos pasiūlymams, tačiau dėl omnibus vienas, pranešėjas yra Hovolas, čia mes dar neką nuveikėme, nes tarybos pateiktas pasiūlymas nėra iki galo mums priimtinas. Ir mes prašome nuolaidų. Taigi abu klausimai yra susiję ir mes galime priimti sprendimą tik tai dėl abiejų. Jeigu sutarėme dėl Omnibus 2, tai mes turime taip pat sustarti ir dėl omnibus vienas. Bet e, kaip e, dalyvaujantis darybose, darybose nuo pat pradžių galiu pasakyti, kad iki airijos pirmininkavimo pabaigos, kažin ar pasieksime sėkmės. Galbūt, galbūt mums pavyks ir pasiekti to sustarimo per artimiausias dvi savaitės. Ar yra klausimų? Džiugu, kad yra pažanga dėl omnibus 2. Tai aš nesupratau, ar bus pasiektas sustarimas pirmininkaujant ariai ar ne. Vė. Aš e, manau, kad taip. Nes tai yra pirmas atvejis mūsų kadencijos metu, kai komisija atsiema savo iniciatyvą ir parlamentas su taryba artėja prie sutarimo. Nepaisant komisijos elgesio, taryba su parlamentu vis tiek apsisprendė parengti tą bendrą deklaraciją, kuri yra tarsi reglamentas. Tai nėra reglamento forma, tačiau visi įsipareigojimai figuruoja toje deklaracijoje. Tai reiškia, kad ateityje visa mikrofinansinės e, pagalbos atvejai bus nagrinėjami pagal pagrindų reglamentą. Tuo požiūriu mes pasiekime labai pozityvaus rezultato, ir kuris bus naudingas toms šalims, kurios prašys pagalbos. Tokiam parlamento ir tarybos vaidmenį nieks neprieštaravo ir tikriausiai dar šį vakarą mes pasieksime ir to formalaus sutarimo. Taigi ačiū. Stebėsienos grupių veikla, sako pirmininkas. Ar yra atsakingasis e, asmo mūsų posėdėje? Tai yra Kolumbija ir Peru. Ne Kolumbija, bet Kolumbija, sako pirmininkas, nes mūsų uh, dokumentuose yra ir Kolumbija, ir Kolumbija. Na, galbūt tada reikėtų rašyti, kaip mes e, rašome vokiečių kalbą. Stebėsenos grupė organizavo savo susitikimą ir priėmė sprendimą, kad e, kiekvieną kartą sudarius priekybos susitarimą e, stebėsime situaciją ir žiūrėsime, kaip yra įgyvendinami, pavyzdžiui, įsipareigojimai Kolumbijos ar Peru atveju. E, kita sustikimo metu e, Peru ir Kolumbijos ambasadoriai, taip pat ir komisijos atstovai bus pakviesti į susitikimą. Komisija taip pat stebės visą procesą. Europos parlamentas kaip ir rašė savo rezoliucijoje, praėjus vienerims metams po susitarimo pasirašymo organizuos seminarą kuriame dalyvaus mūsų partneriai iš Kolumbijos ir Peru. E, seminare įtrauksime ir pilietinę visuomenę ir žiūrėsime, kiek padaryta pažangos įgyvendinant e, susitarimus. Dėl Pietų Kaukazo informacijos nėra. Vietnamas Informacijos nėra. Indija. Marija Badyje, prašome. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Šiandien tikrai labai ilgai dirbame, kalbėsiu trumpai. Dėrybos dėl sutarties su ind... sustarimu dėl Indijos. Su Indija yra pakankamai sudėtingos. Susitikome su valdysenos grupe keletą kartų. Uh, nuolatos bendravime su Europos komisijos dėrybininku. Taip pat susitikome keletą kartų su ambasadoriumi ir lankėmės prieš tris savaitės dalyje ir Kalkutoje. Dabartinė padėtis yra pakankamai daug netikrumo. Ne visi daug kas mano, kad Kadangi e, kitų metų balandžio mėnesį vyks rinkimai, tai manome, kad šią vasarą ir užstriks tos dėrybos. Antra. Indijoje pakankamai daug nestabilumo ir vyriausybė yra sunku dėrėtis, yra labai daug politinių klaustukų. Parlamentas Indijoje negalėjo priimti atitinkamų teisės aktų dėl viešųjų pirkimų ir saugumo. Nežinau, ar šitie dokumentai visiškai blokuoti, ar tiesiog parlamentas nesurenka daugumos priimti šių sprendimų. Kaip žinote, vyriausybė kenčia nuo korupcijos skandalų ir yra tikrai labai nusilpninta. Maždaug Birželio pabaigoje ar Liepos pradžioje gal ir išeis užbaigti darybas, išeitų, jeigu būtų uh, sutarimas tam tikromis temomis, kurias reikia išspręsti prieš pasirašant e, dokumentą. Bet greičiausiai, kad dabartinėme parlamente nebeužteks laiko, nors atrodo, kad galima būtų įvesti tam tikras sąlygas. Turime susitarimą, bet parlamentas kol kas negali priimti sprendimo, todėl palauksime kito parlamento, naujos kadencijos parlamento ir prieš pasirašant susitarimą jį peržiūrėtų naujasis parlamentas. Galėtų būti tokia sąlyga įvesta, bet yra tokių temų, dėl kurių nėra uh, sprendimą, pavyzdžiui, automobilių sektorius, automobiliai, automobilių dalys, vynai, alkoholiniai gėrimai, kalbant apie automobilių sektorių, ten reikia labai daug ką dar nuveikti. Jeigu nesulauksime iš Indijos pusės priimtino sprendimo, bus sudėtinga užbaigti šį darybų skyrių. Taigi, visą tai išvardinus, sakyčiau, kad reikia tikėtis ir laukti jau ir greičiausiai galime gauti kažkokių pasiūlymų iki birželio pabaigos ar liepos pradžios, jeigu iki to laiko nebus žengta tam tikrų žingsnių. Manau, kad per šią parlamento kadenciją ir mūsų parlamento kadenciją bus neįmanoma pasirašyti susitarimo. Mes e, valdysenos posėdėje kalbėjome apie tai, kad priklausomai nuo tai, kaip e, vystysis. E, dėrybos galima pasiūlyti rezoliuciją, bet gal palaukime iki Liepos vidurio, pažiūrėsime, kokiu naujienų turime ir tada jau priimsime sprendimą ir kalbėsime toliau. Labai gaila, kai pagalvoju, kiek darbo yra atlikta iki šiol ir dabar. Jis bus sustabdytas, kad tik nereiktų paskui laukti naujo parlamento, naujos vyriausybės, mūsų naujo parlamento, mūsų naujos komisijos, kad vėl galėtume praktiškai nuo nulio pradėti tas dėrybas. Taigi, aišku, tai reikės įvertinti, bet manau, kad būtų gerai nuspręsti, kad e, primame rezoliuciją ir laukiame rinkimų, bet iš ES pusės rodome interesą, kad ta, tos dėrybos vyktų toliau. Pirmininkas, nežinau, ar tau pritariu. Toliau. Merkosur, Josefa. Ačiū pirmininkė. Labai greitai, nes žinau, kad labai ilgai dirbam. Uh, Mes vykome susitikimą su Mercosur, Luis Ibanės buvo pirmininkas, Jean-Pierre, Audit iš EPP, Perijo iš socialistų, Ana Miranda iš žaliųjų ir aš pati kaip pranešėja. Manau, kad ši kelionė, šis susitikimas buvo geras. Dvi dalys buvo tos kelionės į Urugvajų ir į Argentiną. Urugvajus Urugvajuje buvo labai daug įvairiausios veiklos, nes Urugvajus yra labai susidomėjęs e, tuo galimu susitarimu. Pasikeitėme pasiūlymais, pasikeisime pasiūlymais iki šių metų pabaigos. Jie mano, kad e, praranda priekybos e, apimtis, priekybo, gamybos apimtis taip pat ir urugvajiečiai mano, kad jie praranda prekybinį svorį. Taip tai sakė ir ambasadoriai, ir prekybos rūmai, ir visuomenė, pilietinė visuomenė, ir profsąjungos, ir žurnalistai apie tai kalbėjo. Visi buvo labai susidomėję. Kaip pirmininkas sakė, vicepirmininkas mums e, apibūdino geostrateginę politinę situaciją paaiškino, kokios dabar pasaulyje, koks yra jėgų pasiskirstimas ir kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad ir ES pastebėtų tą persiskirstimą. Prezidentas Muhika yra tikrai labai aktyvus veikėjas, jis mums išdėstė savo filosofiją ir pasakė, kad yra būtina pasirašyti susitarimą, nes jisai sakė taip, jeigu tu manęs nemyli, susirasiu kitą. Jisai pasakė tiesiai šviesiai, žinant, koks tai yra asmuo, koks personažas, tai buvo aišku iš jo lūpų išgirsti, kad ES turi rodyti iniciatyvą. E, jie mano, kad Mercosur susitarimas yra daug svarbesnis negu priekybos e, susitarimas, kad tai yra esminis susitarimas proces, e, demokratiniams procesams. procesams Kalbant apie Argentiną, Argentinoje viskas buvo visiškai kitaip, Argentinos padėtis yra visai kita, Argentina nėra tokia norinti bendradarbiauti, liktai bando ginti savo nacionalizmą ir visa situacija yra visiškai kitokia. Nors pilietinė visuomenė yra labai susidomėjus, E, labai susirūpinus dėl Europos krizės, aišku, turėdami galvoje savo krizę, profsąjungos labai susidomėjusios, vyko visokiausios demonstracijos, nes tai buvo gegužės pirma. Žurnalistai taip pat domėjosi šią temą, ypatingai tarptautinio, tarptautinių sustarimų. Argentinos prezidentė mūsų nepriėmė, reikia tą paminėti, bet kancleris priėmė kancleris iškėlė du svarbus klausimus. Pirmas. Merkosur susitarimas nėra pasirašomas, bet e, Ramio vandenino regiono susitarimas liktai bus pasirašomas. Ir tas susitarimas, e, kuriame dalyvauja Peru ir Kolumbija, jisai jau greitai bus pasirašomas ir ideologinę politinę pastumą, e, paskatą turi. Taip pat ir susitarimas su JAF jau kaip bus pasirašytas ir dėl to jie jaučiasi liktai atsidūrę tokioje padėtyje, kur jie pralaimi. Jie sako, kad reikia subalansuoto susitarimo. Jie E, kėlė įvairiausias klausimus, pavyzdžiui, apie GMO, klausė, jeigu pasirašysite su JAV, e, kaip spręsite GMO klausimus, jeigu mums uždraudžiate. Taigi, bendrai vertinant šią kelionę, manau, kad jie suprato, jog padėtis keičiasi, jie nori susitarimo su ES, jiems yra skubu iki šių metų pabaigos įvertinti, kaip toliau eisime šitoje situacijoje ir mano, kad e, tai, tie sustarimai labai svarb, svarbus, nes jiems jie bus naudingi. Taigi manau, kad šioje pusėje, iš šito požiūrio taško, jie, jie žengia link mūsų, dabar tikisi iš mūsų tam tikrų gestų. Uh, Brazilija, kur, apie kurią buvo daug kalbama, norėtų būti šio bloko lyderė ir sudaro dvi, šalius, dvi šalės sutartis su Argentina, Brazilija, Brazilija su Argentina, Brazilija su Urugvajum ir taip toliau. Pirmininkas, ačiū. Kinija, Helmutas Šolcas. Dėkuoju, kalbėsiu trumpai. E, kitas stebėsienos grupės sustikimas įvyks birželio 6 dieną. To sustikimo metu e, mes ketiname aptarti aspektus susijusius su esamų priekybos konfliktų tarp ES ir Kinijos. E, taip pat e, kalbėsime apie investicijų sutartis e, tarp ES ir Kinijos ir norėčiau paraginti, pakviesti į tą susitikimą komiteto narius, koordinatorius, nes tai bus labai svarbios diskusijos. Pirmininkas, dėkoju. Kitas mūsų, kitų klausimų nėra, todėl kitas mūsų posėdis įvyks birželio 17 dieną, 3 valandą. Ačiū, gerų vakarų. Okay, I'll be there.